Dear colleagues, we are starting. Gerbim kolegos, pradėkime posėdį. Ponas Rojus neatvykęs. Mano gimtoji kalba yra čekų, taigi kalbėsiu čekų kalbe. Taigi dar sveiki pakartosiu. Sveiki atvykę šios dienos popietinį posėdį. Ponas Roilis, mūsų pirmininkas, atsiprašo, kad šiandieną negalės dalyvauti šios dienos posėdėje, tačiau rytoj jau jis galės dirbti mūsų komitete. Ir prieš perinant prie klausimo skirto pramonės politikai ir prie diskusijų su ponė komisarė Konė Hedegard, mes turėtume aptarti kai kurios organizacinius klausimus. Na, kaip įprastai. Taigi, Pirmasis darbo atvarkės punktas. Na, buvo pasiūlyta keisti darbo atvarkį, ypač rydienos darbo atvarkę. Rytoj, lapkričio 9 dieną, 9 ryto, iš pradžių buvo numatyta surenkti diskusiją su komisaru Tajani, tačiau dėja ponas Tajani negali atvykti į posėdį, todėl šis darbo tvarkės punktas bus išbrauktas, o galbūt teisingiau atidėtas vėlesniam posėdžiui. Taigi siūlau, kad rytoj darbą pradėtume nuo 13 darbo tvarkės punkto. Na, po to aptarsime 14 darbo tvarkės punktą, tai yra ponios Konė ir ponio Vagnerio pranešimai. Na, po to įvyks balsavimai, o po to aptarsime pono Remek pranešimą. Jeigu neturite daugiau kokių nors pasiūlymų dėl to, kaip keisti darbo atvarkę, ar neturite kokių nors pasiūlymų, tai laikykime šią pakeistą darbo atvarkę patvirtintą. Dėl rugsėjo 29-30 dienos posėdžio protokolų Rodos, čia taip pat niekas neprieštavavaravo, todėl laikykime tų posėdžių protokolą patvirtintų. Štai tiek dėl organizacinių klausimų. Ir dabar iš, iš karto siūlau perėti prie ketvirto darbo atvarkės punkto, tai yra e, mini klausimas skirtas nauja integruoti pramonės politikai Europoje. Ir perduosiu žodį ponui Langenui, kuris. E, tarsi vadovaus šiom diskusijoms dėl šio klausimo. Pone Langinai, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponės ir ponai. Na, pasiekėme tokį etapą, kai Jau sukonkretėjo mūsų mintis apie pramonės politiką Europoje. Pastaraisiais e, metais, keletą metų buvo kaip ir nepakankamai skiriama dėmesio pramonės politikai Europoje. Ir kai galvojame apie mūsų konkurentus, tai tarsi šiek tiek atsilikome, tai buvo mums žalinga. Be to, reikia iš naujo kelti kvalifikuotų darbo vietų klausimą Europoje. Todėl, manau, yra tinkama mm, diskutuoti apie tai, kokios reikėtų pramonės politikos Europoje ir uh, Šiaip pasauliniu lygiu konkurentai nesnaudžia, pavyzdžiui, Brazilijoje yra sukurta agentūra skirta pramonės vystymais Kinijoje, kaip tik šiuo metu rengiamas penkmečio planas pramatų pramonės politikoje, konkrečiai aukštųjų technologijų politikoje, o JAV yra plačiai investuojama į pramoninę gamybą. Taigi pribrendo laikas ir mums Europoje imti žingsnių. Gerbiamas ponės ir ponai, kolegos, na, susipažinote su mano pranešimo pasiūlymu, projektu, susilaukiu ir komentarų iš jūsų. Na, dabar komisija savo ruoštų paviešino komunikatą, taigi gavome naujų postumių ieškant naujo požiūrio į Europos pramonės politiką. Na ir Tie du požiūriai, galbūt metodai turi bendrybių, o taip pat ir skirtumų. Taigi dabar pirmiausia pakalbėsiu apie bendrybės. Ir čia vadovaujuosi integruotų požiūriu. kurį palaiko ir Europos komisija ir e, šio, bereminti šio požiūriu E, siūloma Europos pramonės politika apima įvairių elementų. Na ir galbūt bus sukurta speciali darbo grupė, kurios užduotis bus gerinti pramonės politikos koordinavimą. Na, o kita vertus reiškia, kad šis požiūris uh, Šis požiūris reiškia, kad bus integruojama pramonės politika tarp valstybių narių ir ES lygmens. Ir jeigu mes tikrai norime kurti tinkamą e, pramonės politiką ES, tai turime ją geriau koordinuoti su valstybėmis narimis ir integruoti. Na ir tokiu būdu tikriausiai nusibriešime tinkamesnių tikslų, o taip pat e, ir numatysime kriterijų, kurie leis geriau įvertinti, kaip tų tikslų siekiama. Na, o, o pabaigoje tikriausiai pakalbėsiu apie tai, kokie linkme norime eiti ir kokių priemonių reikėtų tam, kad galėtume įvertinti, geriau įvertinti, kaip siekime nusibrieštų tikslų. Na ir aišku, kad pramonės politiką reikia apskritai integruoti į tinkamą makroekonomikos politiką. Na, šis klausimas gal nebuvo su jumis išsamei aptartas, tačiau atsižvelgianti diskusijas dėl augumo ir stabilumo e, politikos ir atsižvelgianti diskusijas dėl ekonominės ir finansinės krizės, yra aišku, kad pramonės politika turės šansų tik tais tuo met, jeigu bus integruota į makroekonomikos politiką ir jei bus skirta pakankamai finansinių išteklių. Na, nu, o dabar dėl priemonių ir kaip jas įgyvendinti, pavyzdžiui, naujovių politika, veiksmingo išteklių panaudojimo klausimo, taip pat e, daugiau dėmesio smulkaus ir vidinio verslo poreikiams, taip pat daugiau dėmesio svarbiausiams ES pramonės sektoriams. Apie šios klausimus taip reikia kalbėti. Taigi, kai kalbame apie šį požiūrį metodą, kai kur dar reikia pašlifuoti ir e, reikėtų bandyti geriau derinti komisijos ir parlamento uh, požiūrį. Ir to pasieksime, jeigu bendrausime su ekspertais iš išorės, kviesime juos į mūsų posėdžius. Ir man labai malonu, kad šiandieną mūsų tarpe yra nemažai puikių ekspertų, kurie pasidalint savo žiniomis, mintimis ir tokiu būdu duos mums postumi formuluojant pramonės politiką Europos Sąjungoje. Na ir savo pranešime primiktinai E, atkreipiau dėmesį į tai, jog visais lygmenimis reikia įtvirtinti partnerystės principą tam, kad suinteresuoti asmenys nuolatos būtų įtraukiami į pramonės politikos formavimo procesą. Ir jų dalyvavimas neapsirbėtų vien tik teoriniu indėliu. Na ir galbūt reikėtų paraginti ir komisiją, kad ji daugiau dėmesio skirtų partnerystės principui. Taigi, Manau, kad šiandieną pralaušime ledus, būtent besiremdami partnerystės principų ir tokiu būdu galėsime formuluoti tinkamą pramonės politiką Europos Sąjungą. Taigi dar sėki pakartosiu, kad e, labai svarbu yra derinti ir sieti tarpusavėje europinį ir nacionalinį lygmenį. Ir šio dalyko svarbą iliustruoja tai, kad atvyko E, Prancūzijos e, pra, e, Prancūzijos ambasadorius ir iš karto susiteiksiu žodį jam. Prašau, ponė Jakobai. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. Pone pranešėjau, gerbiami ponios ir ponai parlamentarai, mėly kolegos. Pirmiausia, dėkuoju už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Nes manau, kad e, Europos pramonės kūrimo procese ir Europos ateities užtikrimo procese jūsų komitetui tenka labai svarbus vaidmuo nes jūs esate susipažinę su sektoriaus problemomis ir galite padėti ES žengti pirmosius žingsnius, kurie numatyti komisijos komunikate ir remdamasis jūsų pranešimu galiu manyti, kad darbai atitinkama linkme jau pradėti įgyvendinti. Tiek būtų įžangos prieš perinant prie, tiksliau, e, trumpai dar prisistatysiu prieš perėdamas prie mūsų temos. E, mano pareigos yra pramonės ambasadorius ir e, tai yra turbūt ne dažnos pareigos Europoje. Trumpai paaiškinsiu, kas aš esu ir kodėl man buvo tos pareigos patikėtos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš esu pramonininkas pagal profesiją. Šį darbą dirbu daugiau nei 40 metų, vadovavau ir vis dar vadovauju vidutinio dydžio įmonių grupiai, kuri veikia, dirba tarptautinėje rinkoje, pasaulio rinkoje, mašinų gamybos srityje. Taip pat esu Prancūzijos nacionalinio susirinkimo narys ir Britanijos nacionalinės tarybos narys. Dirbau įvairiose pramonės įmonių asociacijose, ypatingai mašinų gamybos srityje, todėl užmesgiau nemažai ryšių Europoje su pramonės įmonėmis ir politikais. Dėl šios priežasties maždaug prieš du mėnesius buvau paskirtas ambasadoriumi pramoniai ir šį pasiūlymą E, skirti mane šioms pareigoms teikia pramonės įmonių susirinkimas, kuris vyko prieš kelis mėnesius. Pramonės ministras Rozė ir valstybės prezidentas skiria mane šioms pareigoms. Taigi, ką aš turiu veikti? Pirmiausia, turiu pasirūpinti gėlesniais tarpusio santykiais tarp pramonės įmonių ir valstybės tarnybų, pasirinkti strateginį požiūrį bandant geriau suformuoti tarpusio santykius tarp ūkio subjektų ir vyriausybės. Prancūzijoje tokia diskusija vyksta jau kelis metus ir galbūt šioje srityje mes e, esame šiek tiek labiau pažengę priekiniai kitos valstybės Europos Sąjungoje. Taip pat e, siekiu e, geriau suderinti nacionalinius ir europinius požiūrius pramonės srityje. Mums taip pat rūpi privačių subjektų ir e, viešųjų subjektų tarpusio santykiai tiek Europoje, tiek Prancūzijoje. Aš e, nepristatinėsiu dabar Prancūzijos e, požiūrio į pramonės politiką, tai užtruktų labai ilgai, tačiau norėčiau paminėti keletą aspektų, kurie mano nuomonė yra labai svarbus. Pirmasis aspektas yra susijęs su integruota europinė pramonės politika, kuriai ES per atimiausius dešimt metų turėtų skirti ypatingą dėmesį. Ši mintis buvo pareikšta ir dabar mes turėtume imtis konkrečių veiksmų, kad ją gyvenintume, integruota pramonės politika yra susijusi su strategijos Europa 2020 gyvendinimu. Tačiau nepaisant to, mes žinome, kad Europoje yra nemažai politikų, kurie mano, kad nebūtina įgyvendinti šios strategijos nuostatų, kam mums reikia ES integruotos pramonės strategijos. Pirmoji priežastis yra gerai žinoma, ypatingai mūsų pramonininkams, nes jie susiduria su to kiekvieną dieną. Mes negalime taikstytis su tokia padėtimi, kuri yra susijusi su globalizacijos raida mes turime stengtis daryti didesnį įtaką globalizacijos procesams, tai yra įmanoma tik tai europinių lygmenių. ES e, vienas iš, e, viena iš veiklos sričių yra prekybos politika, e, kurioje valstybės narės perleido ES savo įgaliojimus Mes esame priklausomi nuo e, dvišalių arba daugišalių susitarimų, kurias pasirašo prekybos rytyje ES komisija. Ir e, būtent e, šiomis sąlygomis yra labai reikalinga bendra ES pramonės politika. Kita sritis tai yra įvairios normos ir reikalavimai, pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje, čia būtų galima paminėti taip pat vidaus rinką ir konkurencingumo atitinkamus įgaliojimus. Čia taip pat paskutinis žodis ir didžiausia įtaka priklauso Europos Sąjungai. Ir dėl šių priežasčių taip pat mums reikalinga bendra europinė pramonės politika daugumai mūsų įmonių Europos rinka yra pati svarbiausia, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios pamažu e, pradeda įsitvirtinti ir kitų valstybių, ES valstybių rinkose, ne tik savo nacionalinėse rinkose, siekdami, kad tokia veikla būtų sėkminga. Taip pat turime suformuoti bendrą Europos pramonės politiką. Kitas aspektas, kuris yra labai plačiai aptariamas, tai yra konkurencingumo ir e, jo tarpusio sąsajų nuo valiutų keitimo kursų klausimas, e, bendra valiuta yra susijusi taip pat su didžiulė atsakomybė nes valiutų kursų pokyčiai per mėnesį arba kelis mėnesius gali visas pastangas pagerinti konkurencingumą paversti niekais. Mes jau buvome susidūrę su tokiais atvejais ir ateitie taip pat susidursime. ES yra 34 milijonai darbo vietų pramonės rytyje, jeigu norime jas išlaikyti, mums reikalinga bendra pramonės politika. Kita mintis, kurią norėčiau su jumis pasidalinti, yra susijusi su tuo, kad mes džiaugiamės, jog komisija pareiškė savo nuomonę dėl integruotos pramonės politikos, laikome tai pirmojų žingsnių, tačiau manome, kad reikia dar nemažai nuveikti, siekiant pagerinti šį komisijos komunikatą ir siekiant jį labiau išplėsti. sudarant sąlygas e, sukurti integruotą pramonės politiką, reikia tam pasitelkti ir kitas strateginės iniciatyvas. Pone pranešėjus, kalbėjote apie naujovis, esate teisus, joms tenka labai svarbus vaidmuo, tačiau čia kyla taip pat ir e, vidaus rinkos bei prekybos aspektai, kurių negalima pamiršti, negalime tenkintis uh, vien tuo, kad pramonės politiką traktuotume tik tai kaip jūsų komiteto veiklos sritį. Jeigu iš tikrųjų norime formuoti konkurencingą politiką, reikia susijęti ją taip pat ir su kitų komitetų veikla, taip pat e, e, susijusiu su kitų komisijos generaliniu direktoratu veikla. Tikiuosi, kad su šiais generaliniais direktoratais jūs bendradarbiaujate. Mums reikia šios politikos tikslus įgyveninti atskiruose sektoriuose. O komisijos komunikate tam nėra skiriama pakankamai dėmesio. Taigi turime ieškoti ir rasti priemonių, kurias pasitelkus būtų galima pagerinti ir E, paskatinti pačius geriausius rezultatus atskiruose pramonės sektoriuose. Šiuo metu galime aiškiai pasakyti, kad komunikate trūksta konkrečių pasiūlymų. Jūs savo komitete tokių pasiūlymų pateikite, tačiau mm, jų skaičius nėra pakankamas ir e, mes negalime remtis tik tai priemonėmis, kurios yra pasiūlytos remiantis trimis pagrindinėmis iniciatyvomis, reikia daug platesnio spektro, jeigu norime veiksmingumo, mums e, reikia pasitelkti platesnių pasiūlymų, kurie apimtų ne vien tik atskirius sektorius, kaip elgesi komisija, mums reikia strateginių pasvarstymų siekiant e, nustatyti prioritetinius sektorius. E, Skiriandėmėsi ne tik ateičiai svarbiausiams sritims, kurios yra tikrai svarbios, tačiau sudaro tik tai nedidelę Europos ekonomikos ir Europos pramonės dalį. Todėl yra akivaizdu, kad privalome remti ir skatinti tradicinės pramonės šakas vien dėl to, kad jos yra tradicinės, nebūtinai reiškia, kad jos yra pasenusios, pavyzdžiui, mašinų gamybos, su šia pramonės rytimi esu labai gerai susipažinęs. Europos mašinų gamyba e, yra tradicinė pramonės šaka lyderiaujanti pasaulyje, tačiau nepaisant to, Ji yra labai moderni, labai šiuolaikinė, negalime todėl e, tokių tradicinių pramonės šakų nurašyti. Taip pat noriu pasakyti, kad ES politikai privalo teikti paramą Europos pramonės konkurencingumui. Jį reikia išlaikyti laikantis tam tikrų sąlygų. Niekam nepaslaptis, kad šie aspektai buvo išsamei aptarti Europos parlamente. Tačiau mes e, privalome nuolat stebėti mūsų pramonės konkurencingumo lygį, lyginti jį su mūsų konkurentais, kurie dirba visai kitomis sąlygomis pasaulinė rinkoje nei mes ir dėl to turi daugiau galimybių konkurencingumo politika turėtų tapti mūsų e, privalumu konkurencinėje e, kovoje globalizacijos sąlygomis, o netrūkumų, tačiau dažnai yra atvirkščiai. Komisijos tekste mes pasigendame konkrečių pasiūlymų. Numatyta teikti valstybinę paramą trečiosiams šalims, kur, kuriuose yra teik, teikiamos subsidijos pramonės sektoriui, tokiu būdu yra iškraipama konkurencija ir šiems aspektams skiriama nepakankamai dėmesio arba beveik visiškai neskiriama dėmesio. Pono Barnie pasiūlytas vidaus rinkos pagilinimas, sustiprinimas būtų prasmingas, jeigu jis atneštų žalos pramonės konkurencingumui. Galima būtų teikti, kad komisijos pasiūlymai susiję su geresnių poveikio įvertinimų, siekiant e, e, numatyti galimą e, taikomų priemonių žalą pramonės įmonėms yra geras principas, tačiau reikia jį įgyvendinti. Norėčiau pereiti prie aplinkos sauginių reikalavimų, kurie, mano nuomonė, gali turėti uh, neigiamą poveikį konkurencingumui. Nenoriu teikti, kad e, nereikia jokių aplinkos sauginių reikalavimų, tačiau reikia nusgniai patikrinti prieš e, pradedant juos taikyti. Komisijos komunikatas, kuris buvo paskelbtas spalio 27 dieną, jame nieko nekalbama apie CO2 emisijas. Aš manau, kad tai yra didžiulė klaida. Šią spragą bet kokiu atveju reikia užpildyti. Toliau pereikime prie mokslinio tyrimų ir naujovių. Šioje srityje prieš kurį laiką taip pat buvo paskelbtas konkretus komunikatas, dėja neturiu pakankamai laiko į įsigilinti. Tačiau e, tas aspektas taip pat yra labai svarbus susijęs su išladomis moksliniams tyrimams ir plėtrai pasaulyje padidėjo maždaug 20 kartų ir Kinijoje patentų skaičius registruojamų padidėjo per pastarosius 10 metų 5 kartus, taigi mūsų laukia didžiuliai iššūkiai. Europos patentų rinkos sukūrimas būtų tikrai geras žingsnis ir reikėtų, kaip manoma, greičiau siekti sukurti bendrą Europos patentų rinką. Dabar norėčiau uh, grįžti prie Europos pramonės politikai labai svarbių kompetencijų centrų. Mums reikia naujos e, strategijos po 2011 metų ir taip pat turime e, galvoti apie geresnį bendradarbiavimą tarp europinių kompetencijų centrų. Taip pat ir ateities finansavimo klausimai susijęs su nemažomis problemomis. Jau turime priemonių ir komisija yra pateikusi įvairių pasiūlymų šioje srityje Prancūzijai. Norėtų pabrėžti tą faktą, kad Europai reikalingas rizikos kapitalo finansavimo fondas. Tai yra ne investicinis fondas, nes uh, uh, rizikos kapitalo projektai yra iš esmės e, rizikingesni, todėl jiems reikia didesnės valstybinės paramos, abipusio poveikio ir pusiausvės užtikrinimo klausimas tarpusavio santykiuose. Tai šis klausimas turėtų būti prioritetinis ES prekybos politikos kontekste. Grįžtant prie prekybos politikos, galiu pasakyti, kad kylančios ekonomikos šalis labai aiškiai apibrėžia savo augimo strategija, kuri remiasi atitinkamomis prekybos kliūtimis ir apribojimais bei susijusiais su muitų tarifais bei kitomis diskriminacijomis priemonėmis. Komisija tai puikiai žino ir tai taip pat mini savo dokumentus, tačiau galėtume ir aiškiau tą pabrėžti, paminėti bei pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip šias kliūtis įveikti šiuo metu. Tai nėra daroma. Ir kol nebus pateikta konkrečių pasiūlymų, bus sudėtinga įgyvendinti priimtus sprendimus, politinius sprendimus. Ir tai yra svarbiausias pastebėjimas, dėl kurio sprendimus priimti įgaliojimai ir ES rankose. Be to, reikia atsižvelgti į pasiūlymus. Tuomet, kai bus apibriežti ES strateginiai interesai, ypatingai pasirašant naujus strateginius susitarimus. Prieš dešimt metų laikėmės kitokio požiūrio, tačiau dabar padėtis pasikeitė ir Dabar pradėjo formuotis nauji tarpusavio santykiai su kitomis valstybėmis, su kuriamis palaikome, plečiame prekybos ryšius, todėl turime santykiuose su tomis valstybėmis puikiai žinoti, ko norime, turime sustiprinti mūsų ūkio apsaugos priemonės, padidinti jų veiksmingumą. Ypač turime aiškiai žinoti kada priemonės turime taikyti, reikia taip pat sutrumpinti įvairius e, apdarojimo terminus ir reikia dėti daugiau pastangų siekiant savo tikslų pasaulio prekybos organizacijos dėrybų kontekste. Tokias būtų mano mintis atstovaujant Prancūzijos poziciją. Galite būti tikri, kad Prancūzija palaikys jūsų pastangas. Aš asmeniškai kaip pramonininkas tikrai e, stengsiuosi to e, pasiekti tam, kad galėtume įgyveninti savo tikslus. Ačiū labai. Pasiūlymas e, sugriežtinti e, likščiolinius. E, pasiūlymus ir idėjas, manau, yra vertas dėmesio, tačiau dėkoju Jums iš anksto už Jūsų pareikštą paramą mūsų veiksmams. Dabar norėčiau suteikti žodį antram ekspertui iš naujos valstybės narės, kuris taip pat gerai susipažinęs su mažų vidutinių įmonių veikla ir e, džiaugiuosi, kad Pas mus atvyko profesorius Manolijų iš Rumunijos, kuris pristatys Rumunijos mažų vidutinių įmonių asociacijos požiūrį. Prašau Jums žodis. Honorata asistencija, domnilor și doamnelor deputatai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami ponai, gerbiami deputatai, man didelė garbė dalyvauti jūsų posėdėje ir šiame klausime. Manau, kad daug kas kelia klausimą, kodėl aš esu pakviestas dalyvauti šiame posėdėje. Pirmiausia, pasakysiu, kad aš esu europietis, esu rumūnas, inžinierius, mokytojas, dėstytojas. Asmuo, kuris kažkada bandė statyti socializmą. Mano padėtis pasikeitė ir dabar dirbu kitoje srityje dabar vadovauju organizacijoms. Turiu PowerPoint e, pristatymą ir girdėjau, kad jums buvo išdalintos kopijos. Taigi įsigilinsiu į kelias pagrindinės mintis. Pirmiausia, reikia žinoti, suprasti, kad realybė tikrovė priklauso nuo tam tikro modelio. Yra žmonių, kurie kalba apie mokslinį determinizmą ir turime suprasti, kad stebuklų nebūna. Taip pat pakalbėsiu apie laisvos valios sampratą. Taip pat minėsiu labai žymų architektą Santiago Kaletravą. Galbūt jums kils klausimas, kodėl būtent jį minėsiu. E, vakar buvau Liežė ir ten labai mane nustebino vienas dalykas, kuris, manau, turi simbolinę prasme. Tai yra traukinių geležinkelio stotis, e, metalo konstrukcijų, e, ypatingo dizaino ir primena šiek tiek pramonės įmonės, pramonę pačią. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad aš remiu Europos pramonę ir manau, kad turime dėti visas pastangas ją vystydami. Žinoma, dabar yra ypatingas momentas, ypatingas laikotarpis. Turime pasirinkti kelią. plauksime į kitus pasaulius, kaip, darėme, kaip tai darėme anksčiau. Ir savo mintis, savo idėjas kleisime tose pasauliuose, taigi kokiu keliu reikia eiti. Kalbėsiu apie tai, kas įvyks Europoje, kai mes čia e, nedirbantiems asmenims, bedarbiams gaminsime produktus Kinijoje ir kitose pasaulio vietose. Kaipgi galima išspręsti Europos nedarbo problemą? Galima sakyti, kad Nesvarbu, kokia yra katino spalva, kol katinas gali gaudyti peles. Tai iš tikrųjų bėda ta, kad kartais per daug kalbame apie to katino spalvą ir pamirštame, kad jo darbas yra gaudyti peles. Manau, kad iš čia susirinkusių yra ir tokių, kurie buvome priverstinės pramonės vystimo aukos ir stebėtojai. Ir savo šitame pristatymė kalbu būtent apie tokią pramonę ir apie pramonę remtą paslaugomis. taip pat sakiau, kad e, tam tikrų laikotarpių gyvenau planinėje ekonomikoje. 20-30 metų buvo E, bandoma labai stipriai išvystyti pramonę. Ir tai buvo daroma darant labai daug klaidų. Kai kurios klaidos atsispindės ir mano pristatymę, kurio dėje mes nepamatysime. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad šitos klaidos, kurios buvo padarytos kai kuriuose Europos šalyse, turėtų būti nepamirštos, jas reikėtų atsižvelgti, kuriant ir naujas strategijas. Pavyzdžiui, prarasti ekonominės padėties kontrolę. E, anksčiau kalbėjęs asmuo apie tai irgi kalbėjo. Būtent praradę kontrolę galime, gali susidaryti tokia situacija, kad susi, susi susikurs e, daugumai mūsų puikiai pažįstama padėtis, kai nebetenkame suverenumo. Daug kas kalba apie penkmečio planus. Kaip reikia vykdyti planavimą, taip pat užtikrinant gerą bendradarbiavimą, komunikaciją tarp skirtingų re regionų ir gauti tinkamą informaciją, neskleisti netinkamos, neteisingos informacijos. Manau, kad 80, 89 metais e, buvo istorinis momentas, kai viskas iš esmės pasikeitė. Tada prasidėjo dezindustrializacija iš planinės ekonomikos perėjome į rinkos ekonomiką, bet dar aiškiai nežinodami, kas tai yra ta rinkos ekonomika. ir susidūrėme su įvairiomis grėsmėmis, kuria, kurių irgi nereikėtų pamiršti, planuojant dabar. Viskas yra vieno proceso dalis krinta eksportos, krinta paslaugų rinka, tada ir bendras priekybos balansas smunka neišvengiamai. Manau, kad toks modelis mūsų šiuo metu nedomina. Kai kuriuose Europos regionuose tuo laikotarpiu įsivyravo visiškas chaosas. Tada visi puolė kaupti kapitalą ir aš buvau kapitalo kaupimo proceso irgi liudininkas. Kapitalas buvo kaupiamas ir toliau jis yra kaupiamas, bet tai daroma yra neteisingai. Į šitas pamokas irgi reikia atsižvelgti, kuriant mūsų naująją strategiją. Dar norėčiau pasakyti, kad Bruselėje keičiasi biurokratinė sistema, didėja nedarbas ir ekspertai bando kontroliuoti visą biurokratinę aparatą. Reikėtų atsakyti į keletą klausimų. Savo pristatymę bandau juos atsakyti. Viena, vienas iš svarbiausių, įdomiausių dalykų yra, kaip elgsime su intelektualinė, su um, mm, nusavybė. Čia vėlgi grįžtų prie kalatravos. Kaip mes galime apsaugoti inovacijas Europoje? Pramonė, kokią pramonės politiką reikia taikyti, kad uh, nepakartotumėm tų klaidų, kurios buvo padarytos e, kai kuriuose Europos dalyse. Kokia standartizavimo politika turėtų būti taikoma? Kokia politika yra efektyvi ekonominių požiūrių? Išteklių valdymo, kokia politika yra efektyvi, kaip įgyvendinti žalėją politiką, ekologišką politiką ir, ir kokio laipsnio saugumo mums reikia. Šioje, šioje analizėje pateikiau diagramą, kurioje matome, kaip pasiekti gerą plamonės plėtros lygį ir kokie e, faktoriai veda prie neigiamo pramonės vystimosi lygio. Pirmiausiai nuo gerųjų elementų. Pirmiausiai reikia apibriežti viešąją pramonės politiką, apib, aiškiai apibriežti nacionalinius e, klausimus ir e, sukurti tinkamą na, valdymą nacionaliniu lygmeniu. Mane pri, pristatė kaip profsąjungų atstovą bet tai nėra visai, teis, teis, ne, tai nėra visai teisybė. Aš atstovauju vieną stambę, e, stambų darbdavį, stambę, mm, stambę įmonę Rumunijoje, bet manau, kad reikia ir mūsų, mūsų įmonė taip pat turėtų įsilieti į dialogą ir tik tai su socialinio dialogo pagalba, e, tokių klausimų, tokių susitikimų pagalba mes galime pasidalinti patirtimi. labai svarbus dalykas, galima net sakyti, e, atspirtinis taškas yra verslumas. Norėčiau pateikti Rumunijos pavyzdį. Kasgi yra tas didesnis verslumas? Visos šitos mintys yra išdėstytos prezentacijoje ir norėčiau pasveikinti visus tos, kurie dirba su šią naująją politiką, ją kūrė. Aš pasisakau už stiprią ekonominę, e, atsiprašau, pramoninę politiką Europos lygmenių. Politiką, kurią kuriant būtų atsižvelgta į jau padarytas klaidas, išmoktas pamokas. Reikia nepamiršti, kad mes buvome sukūrę sėkmingą pramonę ir kai turėsime sėkmingą pramonės sektorių, tai ir paslaugų sektorius bus konkurencingas. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju, jūs pasidalinate perspektyvą iš naujos valstybės narės na, ir dar sėkiai paraginat e, kurti tokias priemonės, kurios būtų nuoseklios, tinkamos. Na ir turėsime galimybę aptarti dar šį klausimą diskusijų metu. Na, o dabar e, pasveikinsiu Rainą Gryshamą. Jis yra iš Vokietijos kompetencijos centro, iš ekologijos instituto. Ir ekologijos institutas prieš keletą dienų gavo, buvo apdovanota žinomiausia Europos aplinkosaugos premija uh, už ilgametį šio kompetencijos centro darbą politikos rytyje. Ir tikrai džiaugiuosi jūsų indėliu į mūsų diskusijas. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad mane pristatėte, gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos. Na, sakyčiau, naujame komunikate pasirinktas naujas įdomus požiūris, yra naujų įdomių elementų, o taip pat kalbama apie įvairių politikos ryčių integraciją, tai sakyčiau, Tai yra pažanga, žingsnis į priekį. Na ir Manęs buvo paprašyta stilgti į mano pastabas, o taip pat į tai, kaip reikėtų toliau vystyti šią politiką. Na, pirmiausia, dėl pavadinimo. Kodėl šis dokumentas pavadintas nauja integruotai pramonės politika Europai, o ne tvari pramonės politiką. Na ir aišku, čia senas konfliktas tarp konkurencingumo ir tvarumo. Na ir reikėtų pagalvoti, kur slypi šie konfliktai, susikirtimai. Na ir mano manimu, kai kalbame apie šį dokumentą, o taip pat ir apie jo įgyvendinimą, tai reikėtų uh, tikrai pamastyti apie tai, kur susikerta konkurencingumas ir tvarumas. Aš manau, šį aspektą reikėtų labiau išryškinti, apibriežti. Na, o taip pat reikėtų pamastyti ir analizuoti, kur likščiolinėje pramonės politikoje, kuri buvo formuluojama ir anksčiau, kodėl ta likščiolinė pramonės politika nebuvo tvari. Taip pat manau, kad reikėtų e, pagalvoti, kas laimi ir pralaimi dėl formuluojamos pramonės politikos. Ir tai nereikėtų painėti e, prieš tą statymų tarp tradicinės ir į ateitį orientuotos pramonės. Na taip, daugelis ryčių tradicinė pramonės sektoriai išliks, per nelik nesikeisdami. Tačiau kita vertus, manau, svarbu pasižiūrėti, kokie pramonės sektoriai arba galbūt subjektai pralaimi ir kokių pereinamojo laikotarpio priemonių reikėtų. Na, iš esmės, ponas Langenas taip pat atkreipė dėmesį tai, jog būtų gerai, jeigu formuluojant tikslus, tie tikslai būtų aiškiau įvardyjami. Na, no, taip pat e, tai reikėtų siekti su atitinkama stebėsena. Na, ta mintis įsteigti darbo grupę, kuri būtų tikslingai atsakinga už tą priežiūrą, stebėseną, e, ją paremtų, tai manau, tai yra geras dalykas. Na, sakyčiau, komisijos parengtame dokumente yra atkreipiamas dėmesys į skirtingus elementus ir aspektus, tai gerai, tačiau mūsų manimų trūksta bendros sistemos aprašo sąveikos tarp skirtingų elementų, kurie įtakotų pramonės politikos sėkmę. Pasidalinsiu praktiniu pavyzdžiu. Na, už manęs matote puikų ekraną, kuriame pateikta papo prezentacija, čia matome puikios e, technologijos pavyzdį, tačiau tikriausiai tie sėdinti salės gale tikrai net negali uh, skaityti tos prezentacijas, nes per nelik mažas ekranas. Ir e, tai yra toks tipiškas pavyzdys, kuris rodo, kad pasinaudojama technologija, tačiau nes, net kripiamas dėmesys į pagrindinės prielaidas tam, kad ji būtų sėkminga. Taigi pramonės politikai, sėkmingai pramonės politikai reikalingos atitinkamos esminės prielaidos. Ir svarbus tokie elementai, kurie skatina naujoves. Aš manau, kad į pramonės politiką reikėtų žiūrėti kaip į naujovių sistemą. Ir reikėtų pradėti nuo gairių, nuo tikslų, pereiti prie pramonės uh, atsiprašau, prie rinkos padėties, atitinkamų prielaidų, kurios skatintų technologijų, atitinkamų produktų raidą. O taip pat reikėtų nepamesti iš akių bei vartotojų, jų mąstysenos, o taip pat ir įpročių. Na ir labai svarbu, kad ES E, valstybės narės formuodamas pramonės politiką pasitelktų konkrečią strategiją ir remtųsi tais tikslais numatytais 2020-2050 metų laikotarpį, pavyzdžiui. Atkreipsiu dėmesį dar ir į tai, jog tai reikia daryti įvairiais lygmenimis. Reikėtų skreipti dėmesį makro lygmenį. Dokumente taip puikiai padaryta, taip pat reikėtų skirti dėmesį į skirtingus sektorius. Na, dokumente tik tais šiek tiek atkreipti dėmesys į tai. Na, tiesiog nurodyta, kad yra parengtas darbinis dokumentas, tačiau yra skirtumas, ar pagrindinėme dokumente, ar lydinčiame darbinėme dokumente yra išryškinti kai kurie elementai. Taip pat reikėtų skirti konkrečiai dėmesį konkretiems sektoriams. O taip pat reikėtų pasirinkti tokį požiūrį, kuris būtų tarp sektorinis. Ir sakyčiau, šis klausimas visiškai nekeliamas dokumente. Na, taip pat reikėtų skirti dėmesį ir mikro lygmeniui, tai yra konkrečiai vartotojams. Na, kai kalbame apie prielaidas, tai vėlgi pasidalinsiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, Vokietijoje nedidelėme miestelėje, Marburgė, kur yra universitetas, vyksta įdomios diskusijos, nes miesto taryba nusprendė, kad e, visi miesto pastatai, e, į visus miesto pastatus turėtų būti integruota terminėsniai saulės paneliai. Na ir dėl to kilo diskusija, kurioje dalyvauja įvairūs ekspertai. Na, kai kas teigia, kad e, tai yra paprasčiausias ir pigiausias būdas skatinant ekologišką požiūrį ir ekologinės priemonės. Tačiau diskusijų metu Taip pat buvo pasakyta, kad tai yra ekologinės diktatūros pavyzdys, nes jeigu priversinė tvirta yra numatyta įdėkti e, tokią technologiją, o aš sakyčiau, tai ne ekologinė diktatūra, tai yra pramonės politikos pavyzdys, nes tai yra prasminga ekonominių, ekologinių požiūrių, Nes, pažiūrėjau, smulkiam ir vidiniam versle bus sukurta daug e, darbo vietų ir aš manau, kad reikėtų daugiau dėmesio diskusijose kalbėti štai apie tokius pavyzdžius. Dabar e, mano antra pasisakymo dalyje išryškinsiu kai kuriuos aspektus, o, kuriuos aš priskyriau įvairiems ligmenims, naujovių ligmenims. Tai e, jau du sėkius. E, kalbėjome jau apie tai, jog labai svarbu konkrečiai suformuluoti tikslus iki 20 metų ir po to, bet neapsiribokime vien tik tais tikslais. Ir čia šiuo požiūriu skiriamės nuo planinės ekonomikos, nes tikslai tai nėra kelias, kaip jų pasiekti, nes tas kelias gali būti skirtingas. Ir e, nepriklausomai nuo pasirinkto kelio, jiems pasiekti galime nepriklausomai dar sėkiai vertinti ir tikslus dabar dėl rinkos sąlygų. Na, mus labai nustebino tai, jog e, dokumente visiškai neskiriamas dėmesys paklausai, nes pramonės e, politika susideda ne vien tik tais iš e, pasiūlos, bet ir iš, ir iš paklausos. Na ir manau, kad čia reikėtų daugiau dėmesio skirti viešiesiams pirkimams, nes apie tai dokumente apskritai beveik nekalbama. Na, gal tikriausiai buvo pamanyta, kad viešieji pirkimai nesusijęs su pramonės politika, tačiau tiesą sakant, viešieji pirkimai turi didžiausią poveikį rinkai ir paklausai. Ir ypač, kai kalbame apie tokią didelę vidaus rinką kaip ES, tai pamesti iš akių viešuosius pirkimus yra tikrai nusikalstama. Na ir kai kalbame apie valstybės sukūriamas prielaidas, tai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad daugiausia dėmesio reikėtų skirti teisės aktams, kurie leistų kiek įmanoma greičiau kurti rinkas. Nes e, pramonės politika ir naujas technologijas vainikuoja sėkmė, kai naujoves galima kiek įmanoma greičiau įvertinti ir išbandyti vidaus rinkoje. Nes e, Pirmiausia, juk svarbu išbandyti vidaus rinką ir tuomet galvoti apie kitas rinkas. Ketvirtas dalykas. Na, kai kalbame apie technologijas, tai aišku, čia reikalingi konkretus tikslai. Na ir mane šiek tiek nuvylė tai, jog dokumente kalbam apie svarbiausias technologijas, tačiau mm, tik labai E, tarp kitko paminamas e, aplinkos sauginės technologijos. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau krypti dėmesį, iš tiesų yra labai svarbus ir jis lemia pramonės politikos sėkmę. Tai yra svarbu, e, kad būtų sutrumpintas laikas nuo produkto patekimo į rinką, nuo jo sukūrimo iki patekimo į rinką. Taigi, europiniai pramoniai um, tipiškai yra tai, kad, e, tarkim, greitai yra patentuojami produktai, tačiau lyginant su Japonijos ir Kinijos rinka, užtrunka gan ilgai, kol produktas patenka į rinką. Tačiau maždaug dešimt metų mes jau turime dar kitą, dar sudėtingesnį problemą. Tai yra, kad naujos technologijos nepasiekia vartotojų. Mes turime, pavyzdžiui, um, tokių produktų, kurie leidžia sutaupyti energijos suvartojimą, tačiau jų neperka vartotojai ir tai, aišku, didelė kliūtis pramoniai, kuriant produktus. Jeigu kuriamas produktas ir jis neperkiamas, ne, tai čia nieko neduoda, taigi reikėtų paieškoti kelių šiai problemai veikti. Ir tai, iš karto tai pereisiu prie kito klausimo. Jeigu norime parduoti produktus, tvarius produktus, tai reikėtų daugiau dėmesio skirti tvarumo uh, kampanijoms ir tam skirti ne nedidelius biudžetus, kaip likščiol, neapsiriboti nacionalinėmis kampanijomis, o čia reikėtų didelių biudžetų europinėms kampanijoms finansuoti ir tų kampanijų metu galėtume, pavyzdžiui, reklamuoti uh, um, europinius produktus, kurie leidžia sumažinti energijos suvartojimą. Na, o dabar šiek tiek apie infrastruktūrą. Na, jeigu pažvelgsite į tai, kas planuojama artimiausiams 10-20 metų, tai daug diskutuojama apie naują infrastruktūrą, apie energijos gavybą, e, naujos kartos automobilius, kuriems reikėtų naujos infrastruktūros pavyzdžiui, elektriniai automobiliai. Na, ir taip pat kalbama apie tai, kad apskritai reikėtų uh, naujo požiūrio į pastatus, jų tvarkymą. Taigi šios diskusijos vyksta daugelie šalių ir daugelie šalių labai priešinamasi šiems planams keisti infrastruktūrą ir greičiausiai dėl tų protestų tie pokyčiai užsivilkins dešimtmečiams. Taigi, jeigu ES nepavyks rasti naujų komunikavimo būdų, naujų e, samoningumo kūrimo būdų, tai tai, tai kliudys pramonės politikai. Ir čia vėlgi, sakyčiau, prieš, nepamirškime, kad priešinasi ne vien tik tais klasikiniai e, ekologijos aktyvistai, Bet jeigu mes pažvelgsime į piliečių iniciatyvų dalyvius, kurie priešinas uh, e, papildomų bėgių tiesimui, šiluminių elektrinių plėtimui, tai neretai uh, buvus, buvę pramoninkai, verslininkai, advokatai ir tai toliau. Čia reikia būti atsargiems. Trasiškas pavyzdys, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, planuojama, kad bus platinamas Europos bėgių plotis. Šveicarams pavyko, uh, atsiprašau, buvo platinama plėsti Reino geležinkelio liniją. Šveicarams pavyko pasiekti proveržį uh, e, pastatčius naujų tunelių. Na ir čia būtų perspektyvis projektas, tačiau reikėtų naujo požiūrį. Dėkuoju. Dėkoju. Dėkoju ir už tai, jog e, moderni pramonės politika priklauso nuo to, ar ją palaikys žmonės. Apie tai turime taip pat mąstyti. Na. Ir dabar du paskutiniai pasisakymai bus iš socialinių partnerių pusės. Tai yra tų, kurie tiesą sakant atsakingi už pramonės politikos įdėgymą. Tai yra profsąjungos e, darbdavių atstovas, e, MB atstovė Judith Dalink. Ir ji pasidalins su mumis, e, su Europos didžiausia profsąjungų konfederacijos perspektyva ir mintimis. Taigi, prašau. Dėkoju. Labadiena visiems. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pramonės komitetui už tai, kad pakvietėte mūsų federacijos e, e, atstovę, mane kaip pramonė, mūsų federacijos atstovę, tam, kad pasidalinčiau mūsų perspektyvą ir požiūriu, ne vien tik tais jūsų rengiamą pranešimą, bet ir komisijos komunikatą. Aš manau, kad iš tikrųjų labai laikus surinktas klausimas ir džiaugiuosi šią galimybę. Na, na, ne vien tik tais MF vardu pasisakau, bet prieš keletas vaičių mes susitikome su pramonės federacija, su kalnakasybos ir chemijos atstovais ir kitų pramonės atstovų nariais ir mes kalbėjome apie komisijos pramonės politikos darbo tvarkę ir prieš paviešinant komisijos komunikatą mes e, pasidaliname pramonės e, darbuotojų e, požiūrių Europos pramonės politikos darbo atvarkė. Na ir mums svarbiausias klausimas yra štai koks. Ar Europa turi laikyti uh, savo ambiciją stiprinti Europos pramonės politiką. Na, mes kalbėjome apie pramonės infrastruktūrą Taip pat kalbėjome apie tai, kad Europos ekonominis vystimas e, turėtų, turėtų apsiriboti vien tik tais um, paslaugų sektoriumi ir matome, kad reikia ir pramonės sektoriaus. Na, išklausime įvairių minčių, klausimės įvairios retorikos, tačiau iš tikrųjų labai laukime konkrečių pasiūlymų, kurie seks po pasisakymų. Taigi, Na ir formuluojant Europos pramonės politiką reikia galvoti apie pokyčių ES ekonomikoje ir norėtųsi, kad tie pokyčiai reikštų veiksmingą išteklių ir energijos naudojimą e, tvarę ekonomiką ir tai reiškia, kad reikėtų paieškoti ir socialinių požiūrį atsakingų būdų vykdyti tuos pokyčius ir tam reikalingi ir teisės aktai, kurie reglamentuoti rinką, nes negalime uh, apsir... per na, čia negalima vien tik tais e, apsiriboti kišimus į rinką, reikia ir konkrečios investicijų politikos. Na ir MF labai palaiko naujo komisijos komunikatą, taip pat ir palaikome ir pranešė, jo pranešimą ir yra nemažai gerų pasiūlymų, kurių gerokai, laik, gerokai laukiame, senokai laukiame ir labai svarbu, kad uh, ES būtų ne vien tik tais e, svarbi, stiprus gamybinis pagrindas, bet kad būtų ir diversifikuotas pagrindas ir būtų kūrimos darbo vietos, kurios sukurtų ilgalaikio užimtumo perspektyvą ES ir duotų pridėtę vertę Europos ekonomikai. Na ir mums Atrodo, kad e, kalbant apie abu dokumentus, pranešimą ir komunikatą, vertingas dalykas yra tai, kad gamyba laikoma vienu iš atsako elementų, atsižvelgiant, kalbant apie ekonominius ir socialinius pokyčius. Ar taip būtų, ar nauja socialinė ir sveikatos apsaugos politika, ar senėjimo fenomenas Europos Sąjungoje. Na ir palaikome politikos formalavimo procesą. Manau, kad reikia e, sektorinio, ne, nes darbo tvarkės ir labai e, svarbus tarpšakiniai veiksmų planai, kurie leistų e, primant sprendimus ES pramonės politiką pakilėti aukščiausią lygį. Na ir. E, Mes turime nemažai patirties, pramonės politikoje turime atitinkamą formą ir turime lyderiamą uh, forumą, pavyzdžiui, Europos plieno pramonės platformą, automobilių gamybos platformą ir uh, matome, kad rezultatai teigiami, taigi tokią politiką reikia formuluoti toliau. Taip pat džiugina tai, kad tiek pranešime, tiek ir komitete uh, komunikate pripažįstama tai, kad reikia kalbėti apie visą Europos pramonę, kalbėti apie visus sektorius ir mūsų manimo. Kal, svarbu pasirinkti požiūrio į tiekimo grandinę. Nereikėtų vien taip apsiriboti strategiškais sektoriais, reikia kalbėti apie visą tiekimo grandinę. Taigi, tikrai palaikome integruotas pramonės politikos mintį ir tai reiškia, kad viso to pasiekoje turėtų būti formuluojamos e, ambicingos investicijų programos. Ir mm, pono Langerio e, pasiūlymas sukurti ilgalaikę pramonės politikos darbo grupę manome, kad tai būtų gerai, jeigu norime šią integruotos pramonės e, politiką um, padaryti tvare ir nusekle. Taigi daug ką teigiame, vertiname teigiamai, tačiau turime ir savų minčių, galbūt pagėdavimų, taip pat matome ir silpnų pasiūlymo vietų. Na tai labai trumpai. Pramonės politika turėtų būti siejamas su makroekonominė politika. Kai kalbame apie pramoninę, e, pramonės politiką Europos lygių, tai kita vertus kalbame ir apie masyves taupimo programas nacionalinių lygių. Čia yra tam tikras prieštaravimas. Ir jeigu norime, kad mūsų darbo tvarkė būtų nuosekli, tai į ją reikėtų traukti šias diskusijas dėl šio aspektų. Ir, na, ir Puiku, kad komunikate yra naujų finansavimo pasiūlymų, pavyzdžiui, Europos um, obligacijų sukūrimas, investicijų fondo įtraukimas ir taip toliau. Tačiau, uh, sakyčiau, taupimo priemonės uh, viską apsunkintų, čia išvelgiame dilemą. Na ir taip pat reikalinga biudžeto ir finansų uh, bei mokesčių politika ir europinių lygių reikalinga investicijų strategija. Uh, Na ir ne, iš Europos profsąjungo judėjimo perspektyvos reikalingas tra, mm, finansinių sandorių apmokestinimas tam, kad turėtume lėšų, kurias galėtume skirti Europos e, mm, pramonės politikos ir ekonomikos modernizavimui. Štai tiek dėl mak makroekonomikos. Na ir atrodo, čia daugiausia dėmesio skiriama taupimui, tačiau mano manimu, mūsų manimu svarbiausia yra investicijos. Ir darbo tvarkėje, mano manimu, silpniausia vieta yra štai kas. Ir apie tai kalba ir ponas Langinas savo pranešime. Nei europinių, nei nacionalinių gių pramonės politikas ne vainikuos sėkmės, jeigu neturėsime socialinių požiūrių stiprios Europos ir visų suinteresuotų šalių dalyvavimu. Na, kaip jau minėta, komisijos darbo tvarkėje daugiausiai dėmesio skirime konkurencingumui ir tvarumui, tačiau nepamirškime, kad tvarus vystimas remiasi trimis ramšiais - tai yra ekonominis, ekologinis bei socialinis tvarumas. Na ir kol kas to pasigendame pramonės palikos darbo tvarkėje. Na ir Deja, konkurencingumas stiprinimas reiškia, kad išauga spaudimas mažinti atlyginimus ir saugą. Taigi Europos konkurencingumas turi remtis naujovimis, pramonės naujovimis bei socialinė ir ekonominė lygybė. Ir tai nereikš, neturėtų reikšti, kad pr turėtų prastėti gyvenimo sąlygos darbo vietos, o taip pat ir pirkimo uh, gale bei paklausa vidaus rinkoje. Nes uh, formuluojant politiką, paklausa vidaus rinkoje galbūt buvo silpniausia vieta. Taigi buvo prieš mane pasakyta, kad reikėtų visą tai sėti su uh, viešaisiais pirkimais ir palengvinti naujų produktų patekimą į rinką. Taip pat nepamirškime iš akių ir socialinės politikos, socialinės sanglaudos. Uh, socialinis aspektas yra svarbus ekonominės politikos elementas. Ir manau, kad reikėtų e, socialiai atsakingai numatyti pokyčius ir juos tinkamai valdyti. Ir e, manau, kad e, reikėtų įtraukti socialinius partnerius į diskusijas dėl uh, tvaraus pokyčių valdymo. Taip pat reikalingas visą gyvenimo trunkančio mokymo politikos tam, kad būtų užtikrintas darbuotojų apmokymas ir papildomas apmokymas, nes e, kol kas e, e, klausime nebuvo kalbama apie Europos pramonės darbuotojų gebėjimus, nes jeigu norime perspektyvios pramonės politikos, tai reikia pasirūpinti, kad būtų kompetitingų darbuotojų, kurie galėtų dirbti tose sektoriuose. Ir čia turėtume galvoti apie visus sektorius, apie jų kontraktus, o taip pat turėtume skatinti ir ekonominės bei socialinės apsaugos lygį. Na ir labai svarbus e, pramonės palikos socialinis matmuo ir manau, kad siūlomas flexicurity principas nėra tinkamas e, skatintant Europos pramonės politiką. Na, matome, kad Europos vidaus rinka turi didelį patijancilą, skatinant naujas, naujas paslaugas ir produktus, tačiau vidaus rinkoje vis dėlto trūksta pusiausviroje. Tenka konstatuoti, kad e, mažinant socialinės teisės, mažinamas ir Europos e, pramonės augimo potencialas. Na ir kai kurie didėjai koncertai ir kai kurie pramoninkai, verslininkai priešinasi tam ir jie iškelia savo gamybą į kitas šalis regionus ir tai susilpnė socialinių partnerių poziciją ir tarifiniuose dėrybose. Na ir matome, kad ir vyriausybės tarsi e, supriešina savo politikoje regionus ar susipriešina vienas su kita. Taigi aš manau, kuriant Europos pramonės politikos darbotvarį, regioninis aspektas taip pat labai svarbus. Na ir aišku, kad labai svarbu, kad pramonės atstovai visais lygmenimis būtų įtraukti į darbo tvarkės formavimą. Na, yra įvairių platformų, technologinių platformų, uh, europinių lygių, bet yra ir sektorinis ligmuo, yra netgi ir įmonių ligmuo labai svarbus dalykas yra darbuotojų dalyvavimas. Ir čia dar atkreipsiu dėmesį į socialinį dialogą. Kolega iš Rominės apie tai kalbėjo. Taigi socialinis dialogas neturėtų būti organizuojamas tik restruktūrizavimo metu. Tai turėtų būti sistemos pagrindinis ramstis, pagrindas, nes tam, kad kai jau reikės restruktūrizuoti sistemas, tokiu būdu būtų užtikrintas pasitikėjimas tarp darbdavių ir darbuotojų. Ir tokiu būdu restriktorizavimas socialinių požiūrių būtų vykdomas tinkamai. Taip pat reikėtų labiau kontroliuoti pirkimų procedūras ir tokiu būdu būtų užtikrintas uh, darbuotojų dalyvavimas, informavimas, konsultavimas. Taigi, mano pagrindinė žinia, kurią norėčiau pasidalinti ir aš tai kokią nors, ką jau ir sakiau. Taigi, formuluojant pramonės politiką, kol kas nepakankamai skiriama dėmi socialiniam matmeniui. Ir parakindami Europinę pramonės politiką ir ekonomiką formuluoti taip, kad modelis būtų tvaresnis. Dar šiek tiek apie štai ką. Na, mes daug dėmesį skiriame e, gamtinių išteklių, žaliavų, energetikos e, sektoriams ir šie sektoriai labai turi didelį įtaką pramonės politikai. Na ir kai tuo pačiu metu mažai investicijos į energetikos infrastruktūrą, o kartu auga žaliavų kainos, tai, tai iš tikrųjų mūsų manimų vienas iš didžiausių iššūkių pramonės politikai. Na ir kartu su Europos e, profsąjungų judėjimo sąjunga mes e, siūlome e, ap, apjungti infrastruktūros, mašinų gamybos, elektros gavybos sektorius su, suvesti juos prie vieno stalo su socialiniais partneriais tam, kad tikrai būtų padaryta pažanga. Nu, kai kalba eina apie žaliavas, tai labai laukiame komisijos pasiūlymų dėl žaliavų. Na ir kol kas nepakankamai dėmesio skiriama spekuliavimui žaliavomis. Mūsų manimo tai yra silpnoji vieta, nes su šio fenomenu susidurėme įvairiose pramonės sektoriuose, o dėl naujovių politikos tai jau buvo daug kas pasakyta, nesigilinsiu per nelik, tačiau norėtųsi platesnio naujovių politikos apibrėžimo, na, reikėtų e, darbo besirenginčių naujovių apibriešties Na ir manau, Europos naujovių ir technologijų institucijoms turėtų būti suteikti galiojimai čia, be kita ko galiojimai apie socialinius aspektus kalbėti su socialiniais partneriais, o dėl techninių e, naujovių, tai 3 procentų tikslas mūsų manimų išties išlieka svarbi ir būtų puiku, jeigu europinių lygių būtų kūriamas uh, politikos, kurias leistų įtraukti labiau atsilikusius regionus bei įtraukti valstybės narės. Tai mums tas svarbus dalykas. Na ir galiausiai dėl e, pramonės atskirų sektorių pokyčių, tai kaip jau ir anksčiau minėjau, e, mūsų manimo pramonės politikos reitikėje reikia išlaikyti svarbę sektorinę darbo tvarkę. Reikėtų pramonės politiką žvelgti kaip į tiekimo grandinę ir tokiu būdu ES galės geriau susidoroti su ekonominiais, technologiniais ir socialiniais bei ekologiniais pokyčiais. Todėl mes e, pritarėme e, veiksmų planai besiremenčiai tarp sektorinių požiūrių bei gamybos darbo atverkiai. Na ir čia mums reikės judumo darbuotojų, nau technologijų, ekologinių požiūrių. Ir vėlgi, kita vertus, naujos technologijos nebūtų sukurtos e, nedalyvaujant tradiciniams pramonės sektoriams. Naujos technologijos neatsiranda nepriklausomai nuo egzistuojančios tradicinės pramonės ir jos sektorių. Todėl labai svarbu, kad e, formuluojant pramonės politiką būtų atsižvelgiama į pokyčius visose pramonės sektoriuose ir tuos pokyčius turėtų lydėti atitinkamos socialinės, socialinės e, priemonės ir būtų bandoma užkirsti kelią, le, užkirsti kelią konkurencijai tarp regionų. Na ir sutinkame su tuo, kad vien nacionalinės pramonės politikos neduoda naudos. Na, mes norėtume aktyviai dalyvauti šiame procese. Čia tiek apie vidinę pramonės politikos darbo atvarkę, tačiau norėtųsi, kad tie išsakyti elementai uh, atsispindėtų ir ES santykiuose su išorė. Ir tai reiškia, kad reikėtų stiprinti Europos priekybos sutarimuose socialinius, e, aplinkosauginius elementus. Na ir tai, tai yra susiję ir su įmonių elgesiu visoje tiekimo grandinėje. Ir taip pat e, sudarant sutarimus reikėtų įvertinti ir socialinį poveikį. Taigi, manau, kad e, tokiu būdu išsakiau Europos profsąjungų sąjungos svarbiausias mintis dėl šio klausimo ir džiaugiuosi busimomis diskusijomis dėl Europos pramonės politikos formalavimo. Ačiū. Ačiū labai taip pat už pasiūlymą ir pasisiūlymą vaidinti aktyvų vaidmenį vykstančiuose procesuose ir taip pat už pasiūlymą šiek tiek sugriežtinti mūsų poziciją. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti Jums paskutinį pranešimą, kurį pristatys ponas Van Sloten, kuris atstovauja pakankamai svarbiai pramonės asociacijai CEFIC, tai yra chemijos pramonės įmonių asociacija chemijos pramonės įmonių yra beveik visur, todėl ši pramonės šaka yra ypač svarbi Europos ūkiui, taigi ponė Vanslotin, jums suteikiamas žodis. Pirmininkė, ponas ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti įtri komitetui už tai, kad sudarėte man galimybę pristatyti chemijos pramonės požiūrį į pramonės politiką. 2009 metais chemijos pramonės apyvartas sudarė 42 milijardus eurų tai, e, ir taip pat e, dirbo maždaug 1,2 milijono darbuotojų šioje šakoje. Europos chemijos pramonė šiuo metu lyderiauja pasaulyje, jai tenka 24 procentai visų cheminių medžiagų pardavimų. Klausimas, ar tokiais lyderiais išliksime ir ateityje. Žinome, kad chemijos pramoniai labai didelės žalos atnešė ir padarė ekonomikos krizė. Panaš, pamažu grįžtame prie e, įprastinių mūsų gamybos apimčių iki prasidedant krizės. Mūsų sektoriu toliau ketinama investuoti, kurti gerovę bei e, kurti naujas darbo vietas taip pat ir sudėtingo ekonominių laikotarpių analizės rodo, kad Europos chemijos pramonės padėtis yra nebloga, tačiau kitos šalis ir regionai mus greitai vejasi. Dėl to mm, galime pasakyti, kad mūsų pasaulinė chemijos gaminių dalis dar prieš kelis metus sudarė 32 procentus šiuo metu. Kilančios ekonomikos šalis daugiausiai Azijoje e, sudaro mums didžiausią konkurenciją, taip pat pasaulinių lygmenių didėja konkurencija. Per artimiausius dešimtmečius Europos chemijos pramonė taip pat e, pastarų dešimtmečių e, ir per artimiausius dešimt mečių bus daromas nemažas spaudimas iš teisėkuros institucijų dėl įvairių direktyvų, tokių kaip ryčių, e, pasaulinė harmonizavimo sistema, e, prekybos taršos leidimai sistema ir kitos. Todėl tūkstančiams chemijos pramonės mažų ir vidutinių įmonių Europoje ir labai sudėtinga pristaikyti prie šių naujų teisės aktų, jos neturi pakankamai išteklių ir todėl šios įmonės yra labiausiai pažeidžiamos, turint omenyje, kad e, didėja jų sąnaudos, bet didėja biurokratinė našta. Chemijos pramonė privalo rasti atsaką e, į E, vis naujus reikalavimus mažinti savo poveikį aplinkai. Todėl mes privalome pripažinti pirmiausiai e, Europos chemijos pramonės indėlį. ES ekonomika, tai padaryta tiek komisijos komunikate, tiek pono Langeno pranešime. Europa privalo stiprinti savo tvirtą ir sveiką ekonomikos pagrindą, pramonės veiklos pagrindą, kuris leistų gaminti reikalingus gaminius ir tik tokiu būdu mes sugebėsime išlaikyti darbo vietas ir savo gerovės standartus. ES neturėtų iš naujo išradinėti dviračio, turėtų tik tai plėsti ir stiprinti savo veiklą remdamosi jau turimomis sąlygomis. Europos chemijos pramonės sektorius privalo e, dirbti e, glaudžiau, bendradarbiauti tarpusavėje tam, kad užtikrintų tvarumą ir e, gerovę. Svarbiausias pramonės politikos prioritetas todėl turėtų būti konkurencingų, tarpusavėje susijusių ir tvaresnių įmonių bendradarbiavimą. Chemijos pramonės sektorius galėtų vadinti svarbu vaidmenį rengiant sprendimus ir atsakus į tokius iššūkius kaip energetika, klimato kaita, žaliavų išteklių trūkumas ir taip toliau mums reikalinga integruota ir tvari ES pramonės politika, kuri neturėtų būti intervencinio pobūdžio, e, reiktų sukurti palankes sąlygas pramoniai vystytis ir e, e, reiktų daugiau dėmesio skirti konkurencingumo ir inovacijų politikai. Taip pat atsižvelgti į energetikos, aplinkosauginės, transporto, prekybos politikos įtakas pramoniai. Komisijos komunikate ir taip pat pono Langino pranešime į tai atkreipiamas dėmesys vienas iš Europos chemijos pramonės privalumų yra dalyvavimas įvairiose kompetencijų centruose ir e, vertės grandinėje. Šių aspektų nereikėtų painėti su gamybos centrais, Inovacijų centrai yra glaudžiai susiję su gamybos įmonėmis. Pasitelkusi naujas medžiagas ir gamybos procesus, chemijos pramonė deda pagrindus e, ne tik savo, tačiau ir savo klientų ateities geroviai. Kalbant apie naujoves, mes galime konstatuoti teigiamus pokyčius tiek chemijos pramonės ir tie, tiek ir e, viešo valdymo struktūros srityje. Mes sveikiname pana Lagino pranešime pripažintą faktą, kad e, visos e, pramonės įmonių grandinė sukuria e, pridėtinę vertę. Mes norime pabrėžti būtinybę, kad reikia inicijuoti ir remti naujoves tiek politinių, tiek finansinių požiūrių, nes e, vertės grandinėje šie procesai yra vienodai svarbus ir turi vykti tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, e, reiktų raginti ne tik statybos įmonės statyti energiją taupančius pastatus, tačiau taip pat ir e, kitas šioje vertės grandinėje dalyvaujančias įmonės. Reikia skatinti atitinkamus partnerystės tarpusavio ryšius, konsultuotis su e, keliais pramonės sektoriais tuo pačiu metu, tam, kad vertės grandinė būtų stipri e, visose savo dalyse. Todėl e, komisija privalo e, daugiausiai dėmesio skirti tokioms, tokiems projektams kaip išmanių miestų bei pateikti e, kitus atinkamus pasiūlymus, kurie skatintų partnerystę tarp paskirų pramonės sektorių dėgiant naujoves. Ir naujoves reikalingi įgūdžiai. Taip pat e, tiek komisija, tiek SEFIC e, sieks analizuoti ateities poreikius ir uh, būtinus įgūdžius ateičiai bei užtikrinti e, finansavimą, intelektinę nusavybę bei keitimąsi informaciją. Atitinkami veiksmai vyks aukščiausių lygių pramonės, chemijos pramonės įmonių e, srityje, siekiant per atmiausius metus aktyviau dėkti naujoves, taip vadinamasis pageidavimų sąrašas turės būti aptartas ir su mokslininkais bei įtrauktas į e, e, mokslo įstaigų rengimo programas, nes mums yra labai svarbu, kad e, šiame sektoriuje dirbtų kompetitingi darbuotojai, gerai parengti tam, kad mes galėtume geriau konkuruoti tarptautinėje rinkoje. 2011 metai jungtinių tautų buvo paskelbti e, e, chemijos e, tarptautiniais metais, todėl šiais metais mes ieškosime naujų jaunų talentų ir ES turėtų pritarti šiai pasauliniai iniciatyvai. Chemijos pramonė daug semėsi ir stiprina savo konkurencingumą, bendradarbiaudama su kompetencijų centrais. Todėl vietinių kompetencijų centrų platformų kūrimas e, yra būtinas, taip pat būtina, kad jie bendradarbiautų su vietos valdžios struktūromis. Nepaisant atitinkamų iniciatyvų vietinių lygmenių, E, europinių lygmenių dar mes e, nejaučiame tokių postumių. Vietinių kompetencijų centrų ir platformų kūrimo procesą turėtų papildyti atitinkamos europinės iniciatyvos tam, kad šie veiksmai būtų derinami europinių lygmių. Mes manome, kad komisijos komunikate šiems aspektams yra skiriamas nepakankamas dėmesys. Protingas reglamentavimas ir e, pagerėjęs arba pagerintas įvertinimas yra būtinos prielaidos mūsų pramonės padėčiai gerinti, tačiau kol kas tų prielaidų mes nematome šioje srityje yra per daug trūkumų, per mažai koordinavimo ir valstybės narės nepakankamai įgyvendinama, valstybės narėse nepakankamai įgyvendinami Europinių lygmenių patvirtinti teisės aktai įvairūs vertinimai e, yra sveikintinas dalykas, tačiau mes siekiame sisteminio įvertinimo ar yra laikomasi nustatytų kriterijų, taip pat siekiame sisteminių nuolatinių konsultacijų su mokslininkais, su ES susijusiais e, teisės aktų kuriejais, tam, kad e, pasiektume užsibrėžtų tikslų, kaip minėjo anksčiau kalbėjo kolegos, e, Europos pramonės sėkmę lemia žaliavų kainos pasaulinėse rinkose, ypatingai chemijos pramonė labai svarbus žaliavų kainų pokyčiai. Kai kurios valstybės siekia e, įvesdamos atitinkamus eksporto mokesčius, apribojimus ar panašiai papildomos naudos ir papildomo pelno iš e, prekybos žaliavomis, todėl ES privalo šį klausimą iškelti PPO kontekste e, ir siekti kovoti su tokiamis priemonėmis pasirašydama, pavyzdžiui, dvišalius prekybinius susitarimus. Jeigu ES iš tikrųjų nori ekologiškesnės ekonomikos, privalo imtis atinkamų priemonių žemės ūkija, nes dabartinė žemės ūkio politika šiuo metu nėra ekologiška ir e, dėl e, subsidijavimo, ypatingai e, biomasės ir biokūro gamybos srityje poveikis aplinkai yra pakankamai žalingas. Todėl mes privalome užtikrinti pasaulinių lygmenių čia taip pat atitinkamą tvarką. Kalbant apie svarbiausias žaliavas, chemijos pramonė gali prisijimti atitinkamą vaidmenį perdirbant cheminės atliekas ir tokiu būdu užtikrinant e, geresnį žaliavų tekimą arba apsirūpinimą žaliavomis. Patingai svarbioms cheminės, cheminėms žaliavoms e, siekiant e, užtikrinti jų tiekimą, mes sveikiname atitinkamas komisijos pastangas, raginančias e, veiksmingiau ir taupiau naudoti išteklius bei sumažinti atliekų apimtis. Mes e, tikimės, kad ES chemijos pramonė galės pasinaudoti atitinkamų regionų ekonominės galios augimu, tačiau taip pat e, reikia taikyti ir atitinkamas apsauginės priemonės, siekiant kovoti su negarbingais prekybos metodais, kurie yra taikomi trečiosiuose šalise. Europos komisija privalo užtikrinti, todėl kad galutiniai susitarimai Dohos dėrybų kontekste užtikrintų tiek ES, tiek kylančios ekonomikos šalims vienodas sąlygas chemijos pramonės srityje. Taip pat tuo pačiu metu su Azijos ir Latino Amerikos valstybėmis reikia sudaryti dvi šalius susitarimus dėl atitinkamo bendradarbiavimo. Mes sveikiname dialogą su trečiosiomis šalimis, tačiau apgalėstojame, kad iki šiol jis net nešė trokštamų rezultatų. Taigi turime siekti sukurti tiek bendras geras ekonominės sąlygas visai chemijos pramoniai ir visai pramoniai, tiek ir atskiriems jos sektoriams. Europos chemijos pramonės įmonių asociacija e, siūlo kreipti strateginį dėmesį į tokias rytis kaip naujovės, intelektinė nusavybė, reglamentavimas, energetika, klimato kaita, logistika ir prekybos politika. SEFIC apgailestauja. stauja kad įgyvendinant jos rekomendacijas dar yra dedama nepakankamai pastangų ir norėtume atkreipti dėmesį e, e, į tai, kad po komisijos komunikato ir palangino prašymo reikia imtis tolesnių veiksmų. Komisijos komunikate mūsų manimų e, nepakankamai dėmesio skiriama mūsų sektoriuje, nes jam atitenks svarbus vaidmuo siekiant parengti sprendimus, kurie leistų sumažinti CO2 išmetimą, taip pat pagerinti naujovių dėgymą e, bei perkelti jas į tiekimo grandinę. Šiame kontekste norėčiau e, atkreipti sudėmėsi, kad 2011 m. Liepos mėnesį Berlamo pastate bus e, rengiama atitinkama paroda skirta tarp pasauliniams chemijos metams. Ir mes norime pabrėžti, kad chemijos pramonė priklauso e, nuo yra glaudžiai susijusi su e, naftos, petrochemijos gamyba, taip pat su chlorino e, gamyba kitomis pramonės sritimis. Taip pat Noriu pasakyti, kad Europos pramonės ateičiai didelę įtaką turės prekybos taršos leidimais sistemos įgyvendinimas. Jeigu mes norime įgyvendinti holistinę integruotą pramonės politiką ir jeigu sugebėsime tai padaryti, tai mūsų pramonės sektorius ištiks lyderiaujantis pasaulyje e, ne tik dabar, tačiau ir ateityje bei užtikrins e, visos pramonės tvarumą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū labai už, aišku, chemijos pramonės įmonių pozicijos pristatymą. Bendrosios Europos Sąjungos pramos politikos kontekste, mėly kolegos, dabar jums suteiksime žodį ir leisime užduoti papildomus klausimus, pasakyti savo pastabas. Ir pabaigoje mūsų renginio dar steiksime žodį galimybę podiumo dalyvės mums pranešėjams pasakyti. Pirmoji kalbės kolegė Grostet dabar. Euh, ačiū pirmininkė, ačiū visiems svečiams už jų įdomius pasisakymus, iš kurių matome, kad iš tikrųjų jau reikia kurti naują Europos pramonės politiką. Kas man kelia nerima? kad visa tai liks tik tai kalbos ir diskusijos ir nesukursime konkrečios pramonės politikos. Reikia pasistengti, kad Europos pramonės politika, politikos neištiktų tokia pati lemtis kaip Lisabono sutarties, kuri galiausiai tapo tik tai troškimų ir norų deklaraciją, e, kurių mes lik ir nebandome pasiekti Europą 2020 strategijos e, rėmose, o čia mes tengiamės kažką konkretaus pasiekti, taigi dėkoju visiems pasisakusiems. Turiu keletą klausimų ir keletą komentarų. Pirmiausia, kaip finansuosime Europos pramonės politiką, Europos pramonės strategiją, jeigu esame užsibrėžę tai padaryti, o tam aš pritariu, mes turime numatyti ir kokie bus finansavimo šaltiniai, reikėtų pakloti apie Europos atitinkamus fondus ir apie Europos fondus, apie Europos patentų fondą, kalbame apie Europos patentų rinką. Iš tiesų mes jau labai senai laukiame kol bus sukurtas Europos patentų fondas, taigi reikia tiesiog kovoti, ginti intelektualią nusavybę, e, stiprinti e, šitą sektorių, stiprinti e, viešai ir privatų bendradarbiavimą šių sektorių, sumažinant kaštus. Apie tai nebuvo kalbėta. Taip pat kiekvienas, žinoma, kalbėjo ir apie ES išorinę, išorės politiką. Mums reikia politinės valios, kad ES kalbėtų vienu balsu. Kol kas dar ES negali kalbėti vienu balsu, ypač šioje srityje. Taigi labai svarbu kalbėti ir apie rinkos prieinamumą. Taip pat nekeliamas klausimas dėl ekonominio abipusiškumo. reikėtų apibriežti, koks tas apibusiškumas turėtų būti. Jūs kalbėjote apie atitinkamus reglamentavimus, apie e, socialinius ir aplinkosaugos reikalavimus, kurie susiję su pramonės rytimi, pavyzdžiui, ekonomika be anglies. Reikia nuspręsti, kaip toliau dirbsime, ar įtrauksime iš to klausimo sprendimą taip pat ir socialinę įtraukti. Taip pat nebuvo kalbama apie svarbių produktų atsekamumą. Svarbių produktų įvežtų ES atsekamumą, taip pat apie e, kilmės šalies ženklinimą ir, ir panašius dalykus. Manau, kad tai irgi yra labai svarbus dalykas, kalbant apie tą mm, apipusiškumo taisyklę. Galiausiai, kai kalbame apie pramonę ir konkurencingumą ir jų sąsąją, Aš nematau jokios priešpriešos tarp e, konkurencingos pramonės ir tvarios pramonės. Tai turėtų būti susiję dalykai. Bet e, labai svarbu, kaip mes e, dirbsime su mokslinio tyrimų ir inovacijų programomis, ar mes e, turėsime pakankamai inovacijų, ar galėsime eksportuoti, importuoti pagal europinius standartus. Šius klausimus reikia atsakyti, net jeigu kalbu šiek tiek taip mm, nelabai aiškiai, skubu, bet e, manau, kad reikėtų. stiprinti Europos pramonės politiką arba sukurti naują politika ne, e, nenusižengiant paparo taisykliams, ar mes būsime pakankamai drąsus, kad ten galėsime kai kurių taisyklių galbūt nepaisyti, ar būsime pakankamai drąsus, kad galėtumėm tokią stiprią politiką sukurti. Mes kritikuojame, kad daug šnekame, bet e, konkrečių dalykų nedarome, bet iš tikrųjų net pačioje komisijoje nėra nuspręsta, kokia ta politika turėtų būti, ką reikėtų dabar daryti, net ir tie komisarai, kurie dirba su konkurencingumo klausimais ir panašiai susijusiais klausimais, kurie nori, jie nori bet kokią kainą išlaikyti pramonės darbo vietas, darbo tas pramonės sektoriuje ES, ar tai yra suprantama. Taigi, ar mes e, kvestionuosime PPO taisyklės ar kvestionuosime bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, su tomis, kurios nėra kylančios ekonomikos. Neseniai apie tai buvo kalbėta. Buvo įtrauktos tam tikros nuorodos į partnerystės susitarimus, bet žinome, kad Europos komisija nepritarė visiems tiems pakeitimais, taigi, pakeitimams. E, taigi žinome, kiek sunkumų bus kuriant tikrą, gerą, e, veiksmingą bendrą integruotą pramonės strategiją. Taigi turime dirbti kartu su komisija ir su taryba tam, kad galiausiai ES galėtų kalbėti vienu balsu. O jeigu to nepasieksime, iš tikrųjų nepavyks sukurti bendros integruotos pramonės strategijos. Kolegė Enku. Dėkuoju ir dabar žodis kolegai Enko. Domnule președinte, în primul rând... Ačiū gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti už pranešimo projektą. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą ruošiant šį pranešimą. Norėčiau padėkoti ekspertams, kurie susirinko šį klausimą, dėkoju už pasiūlymus, už jūsų mintis, kuriuos mums pristatėte ir kurias mes atsižvelgsime. Turiu du klausimus svečiams. Pirmiausia, kaip manote, ar pramonės politika, kurią norime skatinti, gali būti veiksminga, jeigu nebus atsižvelgta į labai svarbų elementą, apie kurį kalbėsiu, tai ponia Kirton Darling. Tai būtent e, darbo jėga pramonės srityje Europoje. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Ypač suprantant, kad dėl pasaulinės finansų ekonominės krizės ir restruktūrizavimo programų mes pasiekėme kritinį nedarbo lygį. Taip pat mažėja labai greitai kvalifikuotų darbuotojų skaičius. Mes prarandame ekspertus svarbiausiose Europos pramonės sritise. Taip pat, kai bus dėl demografinės padėties, mūsų visuomenė sensta ir daug ekspertų, kvalifikuotų darbuotojų išeis į pensiją. Tai maždaug 2015 e, metais aeronautikos sektoriuje padėtis labai stipriai pasikeis. Tai yra svarbus klausimas, už tai norėčiau jūs, sužinoti jūsų nuomonę. Kaip manote, ar kurdami šią strategiją, šią politiką neturėtume atsižvelgti taip pat ir ir į darbo jėgos e, svarbą. Dar vienas klausimas. Kaip manote, ar bendrojoje pramonės politikoje reikėtų, reikėtų ją kuriant e, leistis e, civilinėje ir karinėje srityje e, būti įtakotiems e, Amerikos, Junktinių valstijų. Būtų Europai tai nėra taip svarbu kaip, e, kaip JAV, kur šitas bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus. Pavyzdžiui, įmonė Boeing, kuri kuria labai aukšto lygio technologija, ir, kuri naudojama ir kariniams, ir civiliniams tikslams. Dėkoju ir kolegė Tiko. Ačiū, gerimas pirmininkė. Aš irgi norėčiau Jums padėkoti už pranešimą. Dėkoju visiems svečiams, kurie susirinko šiandien pasidalinti mintimis ir diskutuoja su mumis tokia svarbia tema. Manau, kad pramonės politika Taip pat ir energetinis efektyvumas turėtų būti prioritetiniai klausimai ateinančiais metais mūsų Europos darbo atvarkėje. Taip sakau, nes manau, kad nesukursime pakankamai darbo vietų, neužtikrinsime mm, socialinės sanglaudos ir ekonominio augimo, jeigu nesukursime ambicingos pramonės politikos, kurioje būtų atsižvelgiama ir aplinkosauga, bet taip pat ir būtų užtikrinama pakankamai darbo vietų ES teritorijoje. Deja, per pastaruosius metus matėme, kad mūsų ekonomikoje pramonės sektorius silpnėja. E, daug kas išsikėlė į trečiasią šalis, kur yra pigesnė darbo jėga. tos šalis dažnai nesilaiko aukštų socialinės apsaugos standartų, bet tenai darbo jėga yra pigesnė, todėl, todėl turime dabar tokias pasiekmes, netitikimą tarp ino, e, pajėgumo kurti inovacijas ir e, tyrimų pajėgumo kuris liko Europoje. Bet visiškai atitrūko nuo mūsų gamybos e, pajėgumų, kurie persikeli trečiasią šalis. Kasgi atsitiko? Tam tikrų metu buvo pakilusi tų Europos e, įmonių akcijų vertė. Bet Kadangi buvo prarasta tokia svarbi dalis, būtent gamybos dalis, tas kilimas neišsilaikė. Didelis noras kuo greičiau užsidirbti e, privedė prie to, kad praradome labai svarbę tos grandinės dalį, grandinės, kurie eina nuo inovacijų kūrimo iki e, produkto paleidimo į rinką. Taigi ES reikia pirmiausiai pažiūrėti, kokie yra tie strateginiai, tos strateginės sritis, kuriuose mes esame konkurencingi pasaulyje. Tai pavyzdžiui, automobilių e, gamyba, e, tam tikrų įrangos, įrangos gamyba, chemijos sektorius, far, farmacijos sektorius, aeronaut, politikos sritis, turime labai kompetitingų sričių ir tai matyti iš mūsų eksporto. Priekybinis balansas šioje, šiose srityse yra teigiamas, kad neprarastumėm konkurencingumo šiose srityse ir kad rastume naujų konkurencingų sektorių. Mums reikia ambicingos pramonės politikos. Reikia įsigilinti į tai, kokias e, akademinės kompetencijas reikėtų e, gilinti, kokiu ekspertų ateityje daugiausiai reikės. Reikėtų nustatyti svarbiausius sektorius, kuriuose būtų galima sukurti kuo daugiau darbo vietų ir kuriuose būtų galima įvertinti ir panaudoti visą turimą, visą turimą kompetenciją. Ir susigražinti gamybos sektorių į Europos Sąjungą. Taigi mano klausimas visiems ekspertams yra toksai. Pirmiausia, iš vienos pusės, kokios yra tos, svarbiau, kokios yra tos svarbiausios rytis, į kurias reikėtų investuoti, tam, kad užtikrintumėm darbo vietas Europos Sąjungoje ir tam, kad išnaudotumėm mūsų turimą kompetenciją ir iš kitos pusės, antra vertus, kokių priemonių turėtų imtis ES tam, kad atstatytų e, grandinę tarp inovacijos ir gamybos, nes didžiausia nerima kelia tai, kad jeigu šita grandinė bus nutrūkus, mes galime netekti ir tyrimų ir inovacijų srities, nes jeigu e, gamyba vyks ne Europos Sąjungoje, kyla rizika, kad ir inovacijos galimybės visos išsikels iš ES. Ačiū. Dėkuoju dabar žodis kolegai Bitinkoverai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, norėčiau iš karto e, pratesti Europos pramonės politikos finansavimo mintį. E, Nes e, jeigu nebus lėšų, tai niekur nepasieksime. Na ir man pasirodė pono Grishamo mintis labai svarbi šiame kontekste. Mums teks skirti daug viešųjų lėšų, bet jeigu nepasirūpinsime paklausą, nepasirūpinsime tuo, kad į horizontą būtų traukti viešiai pirkimai ir biudžeto panaudojimas, tai nieko nepasieksime. Ir manau, kad formuluojant Europos pramonės politiką, šio aspekto nereikia pamesti iš akių. Na, dėl finansavimo dar viena mintis. Na, norėčiau perspekti, perspėti dėl štai ko. Matome, kad ginčas tarp valstybių narių dėl ES biudžeto yra labai didelis. Ir čia reikia kalbėti ne vien tik tais apie e, ne vien tik tais apie e, šikštumą, bet netgi neišmintingumą. Ir kai dalyjamėsi pinigai iš to didelio puodo, reikia elgtis pratingai. Ir aš manau, kad reikia sukurti tokias politinės prielaidas tam, kad ir privatus kapitalas e, būtų pritrauktas į tam tikras konkrečias rytis. Na ir jeigu norime dėti teisingus akcentus, tai reikia tokios pramonės politikos, kuri teisėtųsi su ir biudžeto politika ir nereikėtų e, kalbėti apie sektorių skatimą, jeigu galiausiai europinių lygių vis tiek tai nebus įgyvendinta. Na, dėl e, to susikirtimo tarp konkurencingumo ir tvarumo, tai aš nemanau, kad šie du dalykai turėtų kirstisi ar savaime kirtasi. Tačiau, kai teigiama, kad pramonės politikai kenkia aplinkosauginiai reikalavimai, tai čia atsakysiu, kad šie dalykai nebūtinai prieštarauja vieni kitiems. Netgi priešingai, kai kalbame apie aplinkosauginius reikalavimus ES pramoniai, tai Mano manimu, Europos pramonės politika turėtų teisi, teisės aktų leidėjai dėkoti už kiekvieną uh, aplinkosauginę nuostatą reikalavimą, nes tai skatina naujoves. Jeigu pramonė visais tais atvejais, kai jis skundėsi dėl aplinkosauginių reikalavimų, jeigu būtų, jei buvo nusileista, tai tiesą sakant, ji būtų silpnesnė, netokia konkurencinga. Ir Kai kalbame apie konkurencingumą, turėtume galvoti ne vien tik apie status quo, bet turime galvoti ir apie ateitį, apie konkurencingumą kaip dinamišką aspektą ir tie aplinkos sauginiai reikalavimai, kurie didina energetikos ir žaliavų naudojimo veiksmingumą, skatina pramonės veiksmingumą. Būtent šie reikalavimai yra prielaida mūsų pramonės konkurencingumui. Na ir e, gan kritiškai sureaguosi pono Grishamo pasisakymą. Pone Grishamai, nelabai supratau, ką turite galvoje kalbėti apie pralaimėjusių e, pramonę. Nes jeigu formuluodami pramonės e, politiką sutelkėme į žaliavų ir energijos veiksmingą panaudojimą, tai čia nesutelkėme į vieną sektorių, o čia kalbame apie strategiją, kuri apima visus sektorius. Ir ta strategija iš principo suteikia visiems sektoriams būti konkurencingesniems, būti perspektyvesniems po pokyčių, lyginant su tuo, kokie tie sektoriai buvo, sektoriai buvo prieš pokyčius. Ir dar kartą, dar kartą sureaguosiu pono Grishamo mintį. Na, kai formuluojame tokią pramonės politiką, turime kalbėti ir apie visuomenės įtraukimą. Ir tai reiškia mažiausiai du dalykus. Pirmiausia, tai reikėtų labai blaiviai išnaudoti tuos konfliktus, kurių susilauksime. Ir neteikime, kad pramonės pilka nieko neduos ir praskelti e, galvą sieną. manau, kad čia reikėtų prevencinio požiūrio ir e, prevencinio bendradarbiavimo. Na ir apskritai e, samoningumo skatinimo, tinkamo elgesio formavimo ir švietimo klausimas yra labai svarbus. Ir stipri pramonė, perspektyvi pramonė nėra savaime atsirandantis dalykas. Aš manau, kad ir švietimo kontekste reikia apie tai galvoti. Yra dar trys norintys pasisakyti, sako pirmininkas, o po to susakys prelegentai. Taigi paprašysiu trumpai. Pone Merkis, prašau. Na, parodysiu, kad galiu pasakyti trumpai. Na, visiškai sutinku su daug ko, ką jau pasakė mano kolegos, o ypač sutinku paskutiniųjų kalbėtojų. Labai griežtos aplink, griežti aplinkiniai reikalavimai, tiesą sakant, davė postumį naujovėms. Na ir manau, kad tai vienas iš būdų žengti į priekį. Na ir dėkoju prelegentams ir kolegoms už puikius pasisakymus ir labai nudžiugino, kad buvo kalbama uh, apie žaliavas ir uh, naujoves bei veiksmingą energijos panaudojimą. Šie dalykai susiję. Na, pasigėdau uh, vidaus rinkos tematizavimo, pasigėdau minčių apie tai, kaip vidinė rinka galėtų paspartinti ir paskatinti pramonės politiką, nes uh, kai Na, iš tikrųjų, kai kalbame vidaus rinką, galime kalbėti apie pramonę, žaliavų teikimo, taip pat alternatyvos. Visi šie dalykai tarpusiai labai susiję. Esu tuo įsitikinusi. Ir norėtųsi išgirsti jūsų minčių dėl to, kaip galėtume susijęti tarpusiai šiuos politikos elementus. Na, gal dėl to, kad nedalyvau pirmoje dalyje, tačiau pasigėdau minčių dėl to, kaip formuluojant pramonės politiką galima būtų įtraukti smulkų ir vidinį verslą, nes e, pramonė susideda ne vien tik iš didžiųjų konglomeratų, didžiųjų koncernų, bet ir iš smulkaus ir vidinio verslo. Na, o taip pat būtų įdomu išgirsti, kaip pasaulinio ligmens ar europinio ligmens standartizavimas padės skatinti naujoves, ir jų dėgymą pramonės politikoje. Pone Vanslotinai, jūs e, minėjote, kad e, komisija, sakai, klauso tik vieno ar kelių subjektų e, mintis. Gal aš netingai supratau, bet mano žinia. Na, jūs tarsi norite pasakyti, kad komisija e, konsultacijose nesikonsultavo su pakankamai dideliu E, suinteresuotas menų ratu, nes paprastai komisija bendrauja su daugybė suinteresuotas menų, net ne, ne mano darbas ginti komisiją, bet manau, kad šio požiūrį jinai puikiai padirbėjo. Pirmininkas, dėkuoju, iš tikrųjų, ponė, pasisakė labai trumpai, dabar žodis poniai Thompson. So um, I would like to thank all of you for, uh, I heard for your intervention. I think it's... Aš manau, kad uh, aptariamas pranešimas e, bei mūsų diskusijos apie ateities pramonės struktūrą yra labai svarbus dalykai. Galbūt šiek tiek klaidina mūsų svarstymo pavadinimas. Mes neaptarėme pramonės politikos, mes aptarėme gamybos politikos ateitį, todėl mano klausimas bus šiek tiek provokacinio pobūdžio. Taigi aš siūlau sutelkti savo dėmesį būtent į gamybą. Junktinė karalystė 90-metyje Margaret Thatcher uždarė plieno gamybos įmonės, uždarė uh, anglės gamybos šachtas ir uh, Junktinė karalystė išgyveno esminį visuomeninį lūžį, kuomet Tony Blairas atėjo į valdžią, jis daugiausiai dėmesio skyrė jaunų žmonių e, užimtumui. E, tačiau, kai daug jaunimo buvo įdarbinta, tai sumažėjo pajamos iš E, muzikos kūrimo, nes 10 procentų jungtinės karalystės biudžeto buvo sukūriama muzikos pramonės srityje, tačiau kas yra svarbiau, ar e, produktų gamyba, ar e, muzikos pramonė. Danijoje tuo tarpu e, taip pat šiuo metu yra panaši padėtis, e, kuomet e, kompiuterinių žaidimų apimtis jau viršijo kino filmų e, nešama pelną, o apskritai gamyba persikėlė į Azijos šalis. Apskritai mes visą gamybos pramonę, visą gamybos pramonę šiuo metu beveik iškėlėme iš Europos. Ar jūs nemanote, kad mes turėtume atstatyti dabar gamybos pramonės apimtis Europoje, pavyzdžiui, tekstilės pramonės srityje? Taip pat paskutinis pastebėjimas yra susijęs su lyčių lygybės užtikrinimo pramonės srityje, nes e, reikia turėti minėje, kad iki 2020 metų 75 procentai visų darbuotojų Europoje bus moteris. Ačiū už e, šią mintį, kuri iki šiol apskaitai nebuvo aptarta. Dabar ponas Enan, kaip ir ponė Grostet, Esu labai susirūpinęs dėl pranešimo tikslo. Pavadinimas, taip, mes visi sutarėme, kad e, neįmanoma išvengti tokio pavadinimo, nes Europą ir pasaulį supurti kščiau nematyto masto krizė ir kai kurios pramonės šakos sugebėjo e, tą krizę įveikti lengviau, kai kurios sunkiau. Viena iš labiausiai giriamų ES valstybių Airija parodė, kad netaip jau lengva iš krizės išbristi, todėl mums reikalinga integruota pramonės politika. Turime užsibriežti aiškus tikslius, jeigu ir toliau mūsų tikslai išlieka laisva konkurencija ir kaip įmanoma greitesnio pelno siekimas, tai padėtis ilgainiui nepasikeis. Galiu keletą pavyzdžių pateikti iš savo rinkimų apygardos. Renault investavo mano apygardoje gamyklą, kad būtų ten gaminamas automobilis, kuris būtų parduodamas trečio pasaulio šalyse, tai yra dačia. Ir e, Renault dabartinės krizės akivaizdoje ketina investuoti į Lada bendrovę, pasitelkusi Renault Clio technologijas, o Rusijoje pagaminti Renault Clio pagrindo automobiliai būtų parduodami Europoje, Renault iš to uždirbtų gražaus pinigo. Tačiau gamyba būtų iškelta kitus regionus. Dabar ketiname, ketiname uždaryti naftos perdirbimo įmonės ir perkelti jas arčiau naftos gavėjų. O ką tai turėtų reikšti, kad iškilus mažiausio konflikto galimybėms mes nebegalėsime apsirūpinti naftos produktais. Taip pat turime suvokti, kad Europa turi nemažai specialistų, pavyzdžiui, brandolinės energetikos srityje ir jiems praradus darbą ištisas įmonės perpirko Junktinės valstijos, kad toliau plėstų veiklą šiame sektoriuje. Mes turime aiškiai suvokti, kad pramoniai nereikia valstybės paramos, nes pramonė niekuomet neturėjo tokių didžiulių pelnų kaip dabar todėl, kad perkelė savo gamybą iš Europos. Ir pasinaudoja dabar visomis galimybėmis gaminti žemiausiomis socialinėmis darbo užmokesčio sąnaudomis ir tokiu būdu padidinti savo pelną, tuo tarpu mūsų suomenės atstovai netenka darbo pasisakė tiek pramonės atstovai, tiek profsąjungų atstovai ir buvo pasakyta, kad Europos rinkos laukia labai sunkus laikai. Tačiau mūsų gyventojų skaičius leidžia mums tikėtis netgi geresnių galimybių nei, pavyzdžiui, JAF rinkoje. Mes turime dėti visas pastangas pasinaudoti ES bendrąją rinką tam, kad e, išlaikytume dabar veikiančias pramonės įmonės ir kad kai kurios išsikėlusios vėl sugrįžtų į Europą. Aš kalbėjau šiek tiek ilgiau, tačiau noriu išsakyti savo nuomonę, kadangi dabar Europai grėsia socialinis išnaudojimas ir tai yra labai neigiamas uh, aspektas. Kalbant apie energetikos politiką, mes e, privalome pritaikyti energetikos įmonių veiklą prie dabartinių aplinkybių ir reikia geriau paskirstyti uždirbamą pelną, taip pat ir tą pelną, kuris uždirbamas už Europos Sąjungos ribų. Pirmininkas, ačiū. Dabar turime galimybę išklausyti mūsų ekspertų nuomonių. Pradėsime nuo pono von Slotin, prašau. Kiekvienam kalbėtojui išteiksime nuo 3 iki 4 minučių. Pirmininkė, išgirdau labai daug vertingų komentarų ir klausimų iš auditorijos. Labai noriu pasakyti, Europos chemijos pramonė nesibaimina trečiųjų šalių, konkurencijos iš trečiųjų šalių, ir mes nereikalaujame sustiprinti pasienio kontrolę, pagerinti atsekamumą. Mes esame priklausomi nuo eksporto į pasaulio rinkas ir būtų neteisinga reikalauti kokiu nors apribojimu arba apsaugos priemonių taikymo pasienyje. Mes e, gauname pelną iš kitų pasaulio regionų ūkio augimo, todėl neturėtume apriboti prekybos ir man nepatiktų bet kokie pasiūlymai šią linkme. Kalbant apie reglamentavimą, reglamentavimas, reguliavimas yra reikalingas dalykas, tačiau chemijos pramonės atstovai mano, kad mūsų reglamentavimai eina šiek tiek kitokią linkme nei e, kitame pasaulyje. Nes didžiuliai koncernai turi pakankamai išteklių ir ekspertinių pajėgumų, todėl jeigu jų veikla bus per daug ribojama, tai gali persikelti kur nors kitur. Tuo tarpu 96 procentai chemijos įmonių yra E, mažos ir vidutinės, jos negali taip lengvai išsikelti kitur ir jos iškai priklauso nuo e, reglamentuojančių teisės aktų veikiančių Europos Sąjungoje. E, tuo tarpu, jeigu tos reglamentavimo sąlygos yra lengvesnės Kinijoje, Indijoje ar Brazilijoje, tai nesudaro konkurencinių, nesuteikia konkurencinių privalumų mūsų įmonėms. Taip pat reikia pažymėti, kad energijos ištekliai kainuoja brangiau Europoje nei kitur pasaulyje. Todėl pramonė ir jos įmonės pačios įdėgė nemažai priemonių tam, kad sumažintų energijos sąnaudas tokiu pačiu, tuo pačiu metu sumažintų teršalų išmetimą į aplinką. Užduotas klausimas dėl vieningos rinkos. Smulkiam tiem verslui vieninga rinka yra labai svarbi. Jeigu pažvelgtume į komunikato nuostatas e, skirtas mažoms vietiems įmonėms, tai pirmiausiai e, Reikia sudaryti sąlygas smulkiam vidutiniam verslui geriau veikti Europos rinkoje, e, pavyzdžiui, Vokietijos įmonėms Prancūzijos ir Italijos rinkose ir atvirkščiai, o negalvoti šiuo metu apie smulkaus vidutinio verslo plėtrą į pasaulio rinkas. Mums reikia žinoti, gauti atsakymus į konkrečius klausimus. Jeigu klausimai yra susiję, pavyzdžiui, su vandens panaudojimu, mums reikia žinoti, į ką kreiptis. Jeigu galvojame apie galimybę kurti partnerystę ES mastu siekiant tausiau naudoti vandens išteklius, tai reikia sudaryti atinkamas sąlygas tam, kad pramonės įmonės galėtų susėsti prie vieno stalo ir aptarti galimybės, kaip sumažinti e, gerimo vandens ir pramonėje naudojimo vandens e, panaudojimo e, tarpusoje konkurencija. Taigi aš turėjau omenyje, kad reikia konsultuotis su visais gamybos grandinės dalyviais, siekiant priimti konkrečius sprendimus. Mes neprašome finansinės paramos, mes tik tai prašome geresnių veiklos sąlygų, kad galėtume konkuruoti su likusiu pasauliu. Mes turime pakankamai pinigų e, moksliniams tyrimams ir plėtrai. Mums reikia daugiau pinigų mokslinio tyrimo ir plėtros rezultatų pristatymui. Darling. Aš norėčiau e, tik tai keletą aspektų atsakyti, kad e, per daug laiko neišeikvočiau. Buvo kalbama apie europinę politiką siekiant e, užtikrinti užimtumą. Mums reikalingas stiprus lygmuo susijęs su užimtumu Europos pramonės politiką įgyvendinant ir tai nesusijęs su tuo, kur yra geriausiai vykdyti investicijas. Pritariu poniai Thompson, kad investavimas į darbuotojus, į įgūdžius ir į galimybę kelti kvalifikaciją darbo vietoje darbuotojams būtų didžiulis žingsnis į priekį, vystant Europos pramonės naujoviškumą ir e, naujų sektorių gaminių bei paslaugų kūrimą. Dėl finansinių sandorių apmokestinimo aš apie tai kalbėjau, tačiau kartu su Europos profsąjungų konfederacija mes pateikėme platesnio masto pasiūlymą, kaip finansuoti Europos ūkio atsigavimą ir Tas pasiūlymas yra susijęs su naujų finansavimo priemonių ir modelių e, kūrimu, su lėšų panaudojimų gaunamų iš e, taršos leidimų prekybos. Taip pat manome, kad visa pramonė turėtų siekti taupiau naudoti žaliavas ir energijos išteklius ir e, visi pramonės sektoriai turėtų dėkti naujoves ir dalyvauti inovacijų politikos sprendimų prieimame visoje gamybos grandinėje. Kalbant apie tradicinius pramonės sektorius Europoje, mes negalime pamiršti tam tikrų e, nišų ir su jomis susijusių rinkų. Viena iš tokių yra tekstilės pramonė, kur e, Europai tenka nemaža niša susijusi su naujų audinių gamyba ir kūrimu, taip pat mm, tekstilės pramonės mašinų gamybos srityje Europa turi nemažą nišą. Kalbant apie užimtumo strategiją, manau, kad e, lyčių lygybės užtikrimo klausimai turėtų būti viena iš sudėtinių šios strategijos dalių. Pus Greishameris. Pirmasis klausimas dėl e, patentų. Suprantama, būtų, e, yra atitinkama Europos patentų agentūra, kur Europ, registruojami europiniai patentai, tačiau e, šie patentai su jais susijusi informa, su susijus informacija turi būti išversta į 27 visų 27 valstybių narių uh, valstybinės kalbas ir dėl to įmonės patiria nemažų e, nuostolių. Taip pat e, e, noriu pasakyti, kad tų gamybos įmonių, kurios naudoja daug energijos išteklių ir daug žalių mes nesusigražinsime, nes kitame, kitose pasaulio regionuose šios įmonės turi geresnės darbo sąlygas, tačiau nemažai potencialo mes išvelgiame pavyzdžiui, pastatų apšiltinimo e, srityje per, pastaros, per busimuosius 20-30 metų sugebėjus e, įgyveninti tokio pobūdžio projektus, mes galėtume smarkiai sumažinti energijos e, išteklių importo apimtis ir sąnaudas. Ten, kur kalbama apie energijos taupimą, energetinį efektyvumą iškyla klausimas e, susijęs su CO2 išmetimo į aplinką tikslais klimato apsaugos atžvilgių tie tikslai turėtų būti pakankamai toli siekiantis ir būtų džiugu, jeigu kiti regionai prisijungtų prie jų įgyvendinimo. Tačiau iš pramonės politikos požiūrio galėčiau pasakyti, kad kuo žemesni bus atitinkami tikslai kitose šalyse, tuo mums geriau, nes mes e, e, galėsime atitrūkti tokiu būdu nuo savo konkurentų ir galėsime tapti nepriklausomi nuo energijos išteklių importo, nepriklausomi nuo e, tam tikrų žaliavų importų ir tuo pačiu metu pasinaudosime savo e, technologiniais privalumais ir e, technologiniu potencialu tam, kad galėtume siekti pažangos ir žengti į priekį. Taigi rekomendacija čia būtų vienareikšmiška. Pirmininkas, ačiū labai. Ir mums teiksiu žodį profesoriui e, Manolijui. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ačiū, gerbamas pirmininkė. Šitas, šitas diskusijos labai įdomios, bet norėčiau grįžti prie savo pristatymo, kur norėjau pateikti mūsų patirtį, kaip mes kūrėme savo visuomenę. Yra įvairiausių grėsmių. Viena iš grėsmių Europoje yra ta, kad mes per daug kalbame. Tai yra gerai. E, tai gerai, kai e, yra pristatoma nuomonė ir ta nuomonė paskui gyvendinama, bet kalbėdami apie ateitį reikia pereiti prie veiksmų. Buvo labai taiklių klausimų. Šituose klausimo, iš klausimų matome, kad yra skirtingų požiūrių politinio prasme, bet mūsų strategija turės būti apolitiška. Reikės atsižvelgti visų nuomonę strategijoje reikia susitelkti e, ties gamyba Europoje, Europos viduje. Vienas iš sprendimų galėtų būti geresnė valdysena. Manau, kad tai būtų galima pateisinti kaštus, kurie e, Europoje šiuo metu yra netinkamai panaudojami. Kitas sprendimas būtų partnerystė. Čia kalbu ne tik tai apie viešai sektorių. Manau, kad per partnerystę galima rasti būtent ir finansinių šaltinių. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia įsivaizduoti, kokį modelį norime sukurti. Manau, kad socialinis Europos modelis, kurio mes siekiame, jau yra apibriešta. Ir tai, kas vyksta, kas pritaikoma e, Pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijose negalima pritaikyti tiesiogiai mums, nes tai nebūtinai bus pasitinkamiausias modelis. Jeigu galėtumėm pritaikyti JAV socialinę sistemą, galbūt mums pavyktų pasiekti tokios pačios sėkmės. Aišku yra, kad dialogas tarp, e, tarp darbdavių ir profsąjungų turėtų būti skatinamas Taip pat reikėtų e, skatinti ir smulkų ir vidutinį verslą. Manau, kad smulku, smulkios ir vidutinės įmonės galėtų mums užtikrinti sėkmę ateityje. E, kalbant apie smulkę problemą, konkrečiai Dačia įmonė. Renault yra Europos įmonė ir e, Dačia automobilius gamina Europoje. Norėčiau nuraminti deputato, kuris uždavė šitą klausimą, nes šita problema jau yra išspręsta. Įmonė Ford kūrė tris kartus didesnę didesnį koncerną, taigi tokios problemos Europoje neturėsime. Manau, kad svarbiausia, kad būtų gaminama Europoje, nesvarbu, kurioje Europos šalis, bet būtent Europos Sąjungoje. Reikia užtikrinti, kad gamyba būtų e, vykdoma Europoje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į kūrybingą pramonę. Čia Europa irgi gali daug ką nuveikti. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad jeigu mums pavyktų atsisakyti ar išvengti polemikos e, dėl politinių klausimų ir daugiau kalbėtumėm apie e, pozityves šio pranešimo pusės ir kurtumėm, daugiau, daugiau kalbėtumėm apie pačią pramonės strategiją, manau, kad tas dialogas būtų pozityvesnis. Taip pat reikėtų vengti įvairiausių kliučių, kurios gali mūsų laukti ateityje. Ačiū. Dėkoju prelegentams, dėkoju kolegoms. Mm, na, atrodo, jog visi plačiai sutarėme dėl to, kad visi tiek gamybos pramonė, tiek su to susijęs paslaugų sektorius turėtų būti stiprinamas tam, kad e, būtų išlaikytos ES kvalifikuotos darbo vietos. Na, reikės dar pašlifuoti vieną ar kitą aspektą ir komisijos komunikate, ypač Mm, socialinių partnerių įtraukimas yra svarbus, interesuotų asmenų įtraukimas yra svarbus. Pratesiu ponios Grostet mintį dėl to, kad turime kalbėti ne vien tik tai apie pramonės politiką, bet apie europinę pramonės politiką. Ir tiek, ir tiek europinių lygių, tiek ir valstybinarių lygių turime bendrai siekti bendro tikslo, tai yra kurti kvalifikuotas darbo vietas e, stiprios pramonės pagrindų. Dėkuoju šias diskusijas, o balsuosime dėl pranešimo sausio vasario mėnesį plenarinėje sesijoje. Dėkuoju. Dear colleagues, with its starting in next steps. Gerbiami kolegos, tęskime posėdį. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Kolegos. Man labai malonu pasveikinti mūsų posėdyje komisijos narę atsakinga už veiksmus klimatos rytyje, Koni Hedegard. Labai Jums dėkingi esame, komisarė, kad atvykote pasisakyti mūsų komitete. Jūs atvykote besirengiant Kankūno konferencijai, Kankūno klimato kaitos konferencijai. Mūsų komitetas e, aktyviai dalyvavo šiame, šiuose debatuose. Tai yra labai svarbus apsilankimas ir nenorėčiau gaišti jūsų laiko, todėl tiesiog suteikiu jam žodį ir labai laukiame jūsų pasisakymo dar kartą. Sveika atvykusi ir žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami nariai, labai džiaugiuosi, kad mes galiausiai radome tinkamą laiką, suderiname savo darbo atvarkės. Aš labai laukiu šito posėdžio ir pasistengsiu pirmiausiai apie tarptautinės dėrybas dėl klimato kaitos. Taip pat manau, kad turėsime dar laiko ir pasikeisti nuomonėmis apie svarbiausius klausimus, kurie yra mano kompetencijoje. Pirmiausiai, dėl tarptautinių dėrybų. Šį šeštadienį grįžau iš Meksikos, Meksikos sostinėje įvykusi paruošiamą į suvažiavimą. Ten buvo paskutinė vieta, kur dar prieš konferenciją galima viską aptarti. Kaip žinote, šį mėnesį ši konferencija prasidės ir iki gruodžio 10 tęsis. Kokį mes tikimės iš šios konferencijos? Dar kovo mėnesį komisija pasiūlė kad kadangi po Vašingtono, po uh, Pekino ir, ir kitų, po kitų posėdžių, po Kopenhagos nieko naujo neatsitiko, mes turime pasiūlyti išmintingą požiūrį, tolimesnė, tolimesnius žingsnius. Atrodo, visi tam pritarė. Uh, bet mes negalime iki Kankūno posėdžio konferencijos kažko privalomo pasiūlyti, privalomai vykdomo pasiūlyti. Kaip žinote, e, JAV dar nebuvo teisės aktais e, atitinkami svarstomi senate ir net Pekine nepasėgėme to, ko norėjome, taigi atrodo, kad palaikymas Yra didelis palaikymas tam, kad iki Kankūno konferencijos susitartume dėl pagrindinio paketo. Ką tai reiškia? Norėtumėm e, pasiekti sustarimo dėl miškininkystės, kaip sustabdyti miškų kirtimą. Atrodo, kad čia galima kažko pasiekti, nes Kopenhagojus dėrybose čia buvo pažengta į priekį šis ir tie. Taip pat dėl adaptavimo Tai kalbama apie e, technologijų paketą. Atrodo, kad tose sritise įmanoma e, pasiekti sutarimo. Besivystančios šalis turės pristatyti savo finansavimo e, pajėgumus Kopenhagoje. Iš Europos perspektyvos mes norime pamatyti daugiau daugiau pažangos MRV srityje. Tai labai yra svarbu visam procesui. Negali būti taip, kad kažkuri šalis prisiekia, prisidėjo kažką padaryti, o mes negalime to, to patikrinti. Taigi, kalbant politiniais terminais, tai norime užtikrinti skaidrumą, kad visos šalis Neaišku, ar visos šalis labai norės skaidriai dirbti ir pateikti visą statistiką. Taigi šitos dėrybos bus labai sudėtingos, bet Kopenhagoje buvo pasiekta pažangos ir dabar teks žings, žengti sekantį žingsnį Kankūno dėrybose. Paskutinis dalykas dėl bendrosios rinkos atsiprašau, dėl anglijas rinkos ir Europos, pers, e, iš Europos e, požiūrio taško ir tarptautinio prasme tai yra labai svarbu. Ir tas klausimas tebėra Kankuno darbo atvarkėje ir mes bandoma pasiūlyti subalansuotą paketą. Negalima susitarti dėl lengviausių klausimų, o kas sudėtingiausia palikti e, paskutiniai, paskutiniai minutiai. Todėl e, jau dabar apie tai yra deramasi. Taip pat vyksta diskusija, ar Europa sutiks su antruoju Kyoto protokolo periodu, taip vadinamu. Europa buvo apkaltinta, kad nori e, pražudyti Kyoto protokolą. Aš manau, kad taip nėra, nes mūsų visa e, vidinė politika buvo paremta Kyoto protokolo principais, taigi mes tikrai nenorime jo pražudyti. Dabar mes norime pasakyti, kad mes esame pasiruošę toliau dirbti pagal tuos reikalavimus, bet pagal tam tikras sąlygas. Kiti irgi turės įsipareigoti, tai yra viena iš sąlygų. E, ir tam tikros e, silpnosios vietos, kurių yra e, Kyoto protokole, kurios neužtikrina aplinkos saugos integralumo, tas silpnasias vietas reikės ištaisyti. Taigi mes sakysime taip, Europa nekaišys pagalių į ratus, mes tikrai nenorime pražudyti Kyoto tikslų. Mes darėme, ką pažadėjome, padarėme daugiau. Mes, ne mes keliame problemas, reikia spausti kitus kad būtų pasiektas tikslas. Taigi mūsų pozicija yra tokia ir manome, kad labai svarbu, kad būtent tokį mūsų požiūrį būtų atsižvelgta. Ir kai grįšiu iš Meksikos, nežinau, ar mes pasieksime šitų savo tikslų, bet galiu pasakyti, kad labai yra daug geros valios, konstruktyvaus darbo. Ir ankstesniuose posėdžiuose taip, taip galiu pasakyti, bet tikrai galiu pasakyti, kad Mes nusiteikę Kankūne ieškoti kompromisu. Europa stengiasi, kad šitose, šitos rytyje būtų padaryta pažanga ir prižadu pasistengti, tikrai pasistengsim, Europa kalbėtų vienu balsu. Tai nereiškia, kad tik vienas žmogus kalbės Europos vardu, bet kad e, iš visų Europos valstybių, visų Europos šalių, sąjungos šalių bus kalbama e, vieningai. Taigi tiek apie Kankūną, galėsime dar apie tai padiskutuoti. Taip pat norėčiau pakomentuoti keletą kitų klausimų, kurie priklauso mano kompetencijai ir kurie, manau, šitam komitetui irgi galėtų būti svarbus. E, komisija savo darbo e, programoje, kuri buvo prieš kelias atis patvirtinta, e, yra tam tikrų prioritetų. Pirmiausiai Europos 2020 reformų e, darbo atvarkės įgyvendinimu ir svarbiausių iniciatyvų įgyvendinimu. Tai pavyzdžiui, e, išteklių e, efektyvumo iniciatyva. Tam, kad tai pasiektume, reikia dirbti kartu pramonės, transporto ir aplinkosaugos srityje. E, būtent tai ir stengiamės padaryti komisijoje, kad ne komisarė atskirai dirbtų pagal savo portfelį, bet kad integruotai e, dirbtume visose šiose srityse. 2011 metų programa komisijos taip pat e, numato ir energetikos, transporto ir energetikos, kurioje naudojama mažai anglijas, kaip, galima, kaip galėtų šitos rytis transformuoti ateities energetiką. Čia kalbu ir apie baltą knygą dėl transportą ir 15 e, kelių e, planą, su kuriuo dirba ir mano kolegos. Taip stiprinsime ne tik tai mūsų ateities ekonomiką, bet e, jau pateikėme sprendimus ir šiandien kilo 7 procentais per metus darbo vietų naftos ekologinėme sektoriuje. Ir iki 2020 metų bus sukurta dar daugiau tokių darbo vietų. Taip pat nepamirštume 20 procentų emisijų sumažinimo įsi, įsigaliojimo ir taip pat įsipareigojimo dėl e, anglės naudojimo e, mažinimo. Nu, 90 iki 98 procentų sumažimo iki 2020 metų. Šitas gairias e, tikimės kitais metais pavasarį išleisti ir ten bus numatyti visi e, veiksmai ir netgi tikslai 2013 metams. Atsiprašau, 2030 metais, nes e, investuotojai galvoja jau ir toliau, ne tik tai iki 2020 metų, bet ir toliau iki 2030, kokie tikslai bus iškelti ir e, tam dešimtmečiui. Taip pat vyksta debatai ir apie trumpalaikius tikslus. Jeigu kalbame apie 20-30 metus, E, bet jeigu Jeigu kalbėsime tik iki 2020 metų, paskui bus sunku e, tęsti tą darbą. Dabar mes dirbame su kiekviena atskira valstybė nare tam, kad tai, kas yra daroma ES lygmenių, būtų vykdoma ir ES valstybėse nacionalinių lygmenių. Energetikos efektyvumas yra labai svarbus klausimas. Labai įdomu, ką ir parlamentas pasakys šio klausimu, nes dėlis procentas parlamentarų tiki energetikos efektyvumo klausimo svarbumu. Įdomu, ar galima būtų e, nukreipti mūsų ES biudžetą e, būtent energetikos efektyvumo siekimo kryptimi. Gal ypatingai naujosiams valstybėms narėms būtų e, lengviau pasiekti tų tikslų, jeigu gautų paramos iš Europos biudžeto. Ir paskutinis klausimas, tai kelios mintys apie pratybas. E, kaip žinote, buvo vykdomos pratybos tose sektoriuose, kur, kurie kenčia nuo anglės nutiekėjimo. 55 e, sektoriai nedalyvavo, ir, bet vyko labai 55 sektoriai dalyvavo ir tos patybos buvo labai mm, stambios, įvairios pramonės sritis dalyvavo ir e, jos iš tiesų labai džiaugiasi tomis pratybomis. Ne komisija diktavo, kaip e, turėtų vykti šios pratybos. E, pernai komisija pateikė pasiūlymą, kaip turėtų vykti, bet valstybės narės ir kai kurios pramonės. Kai kurie pramonės sektoriai norėjo vykti šitas pratybas, jos buvo labai sudėtingos, tikrai nebuvo lengvos, bet tikiuosi suprasite, jog reikia labai nuosekliai e, vykdyti šitą šitą procesą visose sektoriuose. Negalima skirtingoms skriptomis eiti skirtingose sektoriuose. Ir tikiuosi, kad visi sektoriai sutiks, kad tai buvo teisingas sprendimas. Ir tikiuosi, kad po vasaros pertraukos e, vėl išgirsime iš pramonės sektorių įvairiausių pasiūlymų e, pagal šiuos principus. Žinau, kad jums tai turėtų būti svarbių klausimų ir dar norėčiau pabaigai pasakyti, kad manau, kad labai svarbu, jog tai bus labiau techninės pratybos, o ne politinės pratybos. Ir tai, ką mes paimsime iš vieno sektoriaus, tą turėsime suteikti kitam sektoriui ir atvirkščiai. Taigi reikėtų nepolitizuoti mm, šių pratybų, nes direktyvoje numatytos labai, numatyti labai griežti kriterijai ir jeigu mes jų nesilaikysime, turėsime labai dėlių problemų. Nenorėjau gilintis detalės, tiesiog norėjau e, nupasakoti bendrąją padėtį tais klausimais, kurie dabar yra svarbus. Galėčiau pirmininkę kalbėti dar detaliau, bet geriau tikriausiai, mm, kad deputatai turėtų progą užduoti klausimų. Děkuji paní komisařce nejen za Dėkuoju, pane komisarė, už tai, kad nušvietėte sudėtingą kas diplomatinės darybas prieš Kankūno susitikimą, o taip pat pramonės politikos perspektyvas. Na, iš tikrųjų, jūsų suteikta informacija labai įdomi. Na ir dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, panė Thompson. Pone komisarė, na. E, jūs nušvietėte programavimą klimato apsaugos rytyje iki 2000. E, tolimoje perspektyvoje. Na ir labai svarbu, kad komisija parengė ir CO2 išmetimo mažinimo planą, tai sukrėtė lobistus, tačiau labai svarbu, kad Europa turėtų galimybę sureaguoti laiku Dabar nusistatyti tikslai iki 20 metų 20 procentų energijos iš atsinaujančių šaltinių. Na, dabar turime pranešimą savo iniciatyvą ir ten kalbam apie tai, jog iš tikrųjų labai svarbu, kad tas 20 procentų tikslas būtų privalomo pobūdžio. Na ir, pažiūrėk, 2011 metų numatytas vienas nuošimtis, po to tolimesni. Ne? Na, kai kalbame apie naujų technologijų kūrimą, tai mes dar neatsiliekame nuo Kinijos. Bar, ponas Barosas sakė, kad mes turime būti lyder, lyderiais, turime pirmauti, tačiau jeigu turėsime privalomą pobūdžio tikslus, tai ar galėsime išlikti lyderiais e, lenktyniauti su Kinija, norėtųsi apie tai išgirsti. Pirmininkas, kolegos, prašau apsiriboti trimis minutėmis užduodami klausimus, nes kitaip pristiks laiko. Uh, ir dabar kolega Turmes. Dėkui, ponė pirmininkė, labadiena, ponė komisarė. Turėčiau dvi klaus, du klausimus. E, AAU. Na, jeigu mes skirime milijoninės lėšas Lenkijai ir kitoms šalims, kai 2008 metais dėrėmės dėl šio sutarimo. Na ir mane labai stebina tai, jog tos pačios šalis dabar e, tarsi pažeidžia 2008 metais primtus starimus. E, tai yra tam tikrų jėgainių tikriausiai uždarimą. Tai jeigu mes norime pasiekti Kyoto tikslų, tai kaip to pasiekti techniniu požiūriu? Mm. Ir jeigu mes leisime joms išlikti sistemoje, ar tai pavyks iš tikrųjų mažinti iš CO2 išmetimą? Na, mūsų komitete dažnai girdime skundų iš e, plieno plamonės kitų e, didžiųjų kompanijų, kurios e, daug uždirba iš to, kad e, yra, tarkim, mažinamas e, energijos švaistimas. Ir kaip dėl tų 30 procentų? Taigi, kuri pramonės šaka ES laimėtų siekdama klimato kaitos tikslų? Na, mūsų komitete mūsų požiūris e, e, per nelik siauras, nes tik tai 6-7 e, procentai viso BVP yra pagaminami tose pramonės šakose, kur sunaudojama daug energijos, tačiau pametame iš akių tuos sektorius, kur ir tas, tas įmonės, kuriuose naudojama energija iš atsinaujinančių šaltinių, kur, kurios yra naujoviškos, novatoriškos, ponas Žadot. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Na, iš esmės galiu pritarti kolegoms. Na, rengiami pranešimai, e, analizės, bendramas ekspertais, bandoma išsiaiškinti, kaip galima mažinti energijos sunaudojimą, gaminti energiją iš atsinaujančių šaltinių, kaip tai siejasi su socialiniu kontekstu. Tačiau e, kaip perduoti tą žinią tiek pas mus parlamente, tiek valstybės narėse tam, kad įtikintume tiek valstybėse narėse, tiek parlamente, tiek ir institucijose kitose tarsi dabar atsitraukiama nuo veiksmingų klimato apsaugos, energijos taupimo tikslų. Taigi, ką galėtume nuveikti tam, jog įtikintume ir kolegas, be kita ko namuose, jog e, iš tikrųjų naudingi visi tie tyrimai ir yra įtikinantis. Dabar dar vienas klausimas. Kaip yra su valstybių narių finansavimo skaidrumu, su iš ankstinių preliminarių finansavimu, ypač turint galvoje rezultatus Kopenhagoje ir galvojant apie Kankūną? ir ar reikėtų ir toliau laikyti sustarimo dėl subsidijų? Na ir dar vienas panašus klausimas. Prieš keletą mėnesių jūs esate parengę ataskaitą širtą šiam klausimui ir kokie po to sekė darbai. Ponas Odai. Kolega. Odai. Dėkoju, dėkoju ir ponia komisarė. Na. Atrodo, kad pasaulinis dialogas bus sudėtingas tiek kalbant apie ekonomiką, tiek ir apie kitus dalykus. Aišku, reikia būti nusteikusiems pragmatiškai, laikytis Kyoto protokolo nuostatų, bet tai ar tai nereiškia, kad ir JAV ir turėtų įsipareigoti ir mes turėtume naudotis turimomis priemonėmis? Ir jeigu pasirinksime regioninį požiūrį, tai ar mes, europiečiai, nizoliuojame tų regionų, kurie nenori prisidėti. Ir ar tie regionai, tie, tos šalis, kurios pristimėsi pareigoms, ar jo neturėtų taikyti korekcinių priemonių. Na, mūsų žemynė bendradarbiavimas sustiprintas ir galbūt galėtume sudaryti dvi šalių susitarimus tarp regionų, pažiūrėjau, tarp Europos ir Pietų Amerikos. Aišku, tam reikalingas patikimas teisinis pagrindas, nes, pavyzdžiui, dėl PPO nuostatų įsitarimus negalime įtraukti socialinio pabudžio nuostatų, tačiau galime į tokio pabudžio susitarimus įtraukti aplinkosauginės nuostatas. Taigi ir mūsų priekybos politikoje galėtume numatyti aplinkosauginį matmenį ir tai galėtume apginti ir prieš PPO ir tokiu būdu galėtume izoliuoti tuos, kurie nenori įnešti savo indėlio, pažiūrėjau, JAF ir Kinijos, nors Kinijoje dabar yra daug žadančių ženklų. Taigi, taigi e, čia tokiu būdu išvengtume tokio dialogo pasaulinio lygio, kai visi vieni kitus sveikina dėl dialogo, tačiau niekas nedaroma ponia Hall. Pone komisarė, norėčiau užduoti tris klausimus. Pirmiausia, jūs minėjote, kad finansavimo aspektas bus labai svarbus siekiant tinkamo rezultato Kankūne. Esu srūpinusi, nes kiek žinau, 2012-2020 metų laikotarpį pinigai dar nebuvo sumokėti 2,5 milijardai eurų ir 7,5 milijardai milijardai, kuriuos ES įsigali, tai yra 2,5 milijardo iš 7,5 milijardo, kuriuos įsipareigojo ES sumokėti. Ir tai ir netaps galima kliūtimi e, dėrybose su besivystančiomis šalimis. Na ir kokių pažadų galime duoti um, e, besivydančiam šalims, kad bus suteikiamas papildomas finansavimas šalia pagalbos vystimuisi, nes Afrikos šalis skundžiasi, kad klimato kaitai skiriamos lėšos sveikatos apsaugos sąskaita. Dėl švaraus vystimas mechanizmo jūs kalbėjote apie, apie iškraipimus. Gal galėtume patikslinti, sukonkretinti? Na, Atrodo, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimui tai skiriama daug daugiau lėšų negu CO2 išmetimo mažinimui ir dėl to atsiranda iškreipimo. N Na ir atrodo pagalba techninių vystimuisi bus daugiausia skiriama Kinijai ir Afrikai, e, atsiprašau, Kinijai ir Indijai, tai yra šalis, kurios labai išsivyščiusios technologinių požiūrių ir tikriausiai būtų daug, prasminga skirti daugiau lėšų Afrikai, pavyzdžiui, vėjo jėgainėms, tai būtų labai um, perspektyvu. Ir dėl 20 procentų, kokių galimybių matote taryboje? Na ir kaip galima būtų įtikinti, kad e, turint galvą mūsų e, ekonominę situaciją. Galima būtų pasiekti tų tikslų, ypač galvojant apie 20 procentų energijos e, veiksmingumo tikslą. Dėkuoju, toliau pane Kavalijo. Thank you very much, Commission, for uh, very detailed. Uh, Ačiū komisijos nariai už uh, išsamų pristatymą. Norėčiau paklausti dėl CDM. Mums labai didelį susirūpinimą kelia atitinkami nukrypimai. Ir tos aplinkybės, kad e, tam tikros dujos šiltnamio efektą sukeliančios, e, kurios yra išskiriamos gamyklos Indijoje ir Kinijoje, sąlygoja ir tam tikrą finansinės paramos pritraukimą į tas šalis iš ES ir CDM pirminė idėja tokia nebuvo, todėl mums reikėtų ateityje persvarstyti šią priemonę. Noriu paklausti, ar tokio pobūdžio taršos leidimai bus e, įtraukti į ETS e sistemą, taršos leidimo prekybos sistemą. Nes dabartinė situacija nėra tokia, kaip buvo tikėtasi, kad e, CDM projektai turėtų tokį teigiamą poveikį. Iš tikrųjų, jie šio poveikio neturi. Ar komisija ir valstybės narės planuoja kokiu nors priemonių kurias pasitelktus būtų galima išvengti e, taršos e, leidimų, kurie yra išduodami su e, CDM susijusiems projektams. Pone Kaštylio. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad pas mus apsilankėte. Labai malonu. Savo vardu ir savo frakcijos vardu nuoširdžiai dėkoju. Manau, kad Konkūno konferenciją viską sudėliojo į savo vietas. Atsitiko tai, kas neįvyko Kopenhagoje. Kopenhagoje labai buvo daug e, visokių lūkesčių, O Kankune jau viską žiūrima realiau, ką, ko mes iš tikrųjų galime pasiekti, nes efektyvumas remiasi e, galimybėmis pasiekti tam tikrų e, tikslų. Žinoma, lūkesčiai, troškimai kartais tam tikrų momentų yra svarbus, nes jie mm, yra paskata. Bet visada labai svarbu žinoti e, realias galimybės pasiekti tam tikrų tikslų. Taigi manau, kad jūsų uh, E, Konkuno tikslų pristatymas daug labiau atitinka realią padėtį pasaulyje, turint galvoje tai, kaip e, įvairios šalis, ypač didėjai taršėjai, e, elgėsi šiuose srityse. Taip pat manau, kad turėtumėm būti atsargus, žvelginti tai, kur link eina Europos Sąjunga. Komisarė, jūs sakėte, kad šį 20-ieji jau labai netoli, todėl reikia galvoti apie 2030-uosius, nes įmonės turi planuoti strategiškai daug labiau į priekį, todėl reikia jau kalbėti apie 2030-uosius metus. O kai pradedame kalbėti apie 30-uosius metus ir 30 procentų iškyla tarp tikslų ir tikslas kuo greičiau įvesti 30 procentų kaip sėkimybę. Manau, kad būtų labai dėlė klaida, jeigu ekonominės krizės kontekste, kuri dar nesibaigė, vietoj to, kad rūpintumėmės priimtų sprendimų efektyvių įvykdinimu, įvykdymu ir tuo, kad iš tikrųjų būtų vykdomi tie tikslai, e, kurie jau yra priimti, e, vietoj viso to mes bandytumėm kelti kažkokius naujus žemesnius tikslus, pavyzdžiui, šiuo atveju tas 30 procentų. Man atrodo, e, aplinkosaugos, aplinkosaugos politikos rytise e, įmonės e, tikrai nesiekia tokio Tikriausiai tik tai šitoje srityje siekia tokio plataus horizonto, nes kitose srityse taip tikrai nėra. Pirmiausia, todėl, kad technologijų, pati technologijų pažanga ves link tų tikslų, apie kuriuos mes dabar pradedame šnekėti. Ir tam tikrų laikotarpių gali būti žengtas savaime daug e, didesnis žingsnis, e, būtent kilęs iš technologinės pažangos. Todėl, gerbimo komisarė, manau, labai svarbu kad e, nacionalinių lygmenių ir Europos lygmenių primti sprendimai turėtų atitikti realybę ir efektyvumą. Ir žvelgiant visada į priekį, taigi manau, kad e, priežiūros vertinimo sistemos e, tų tikslų, kurios, kurios dabar esame iški, išsikėlę dėl efektyvumo, dėl emisijų sumažinimo. Būtent apie tai reikia kalbėti galvojant ir apie technologijų pažangą, kuri mums leis daugiau nuveikti aplinkosaugos rytyje. Next, uh, Ačiū toliau, ponas Gezi. Panie Przewodniczący, chciałem podziękować Pani Komisarz za bardzo interesującą prezentację zamierza. Norėjau padėkoti, ponė komisarė, už jos mintis. Mes turėtume nepamiršti, kad jeigu pasaulyje neveiks bendra sistema aplinkosaugos rytyje, tai Europos pastangos neatneš laukiamų rezultatų, nes jeigu mes, mums tenka 12 procentų visų emisijų, tai sumažinę savo emisijas 20 procentų, pasaulinės emisijas sumažinsime galbūt tik tai 3 procentais, jeigu kitos valstybės neprisijungs, tai nepasieksime laukiamų arba norimų tikslų. Kita vertus, atrodo, kad e, labai svarbu ieškoti galimybių skirtingose srityse. Jūs minėjote labai e, svarbus klausimus susijusius su būtinybė užkirsti kelią miškų naikinimui. E, galima būtų Europoje čia pasiremti Lenkijos pavyzdžių, kur per 20 pastarųjų metų miškų atsodinimo programos įgyvendinamos yra labai veiksmingai. Manau, kad kaip vidurio ir e, rytų Europos valstybė šie pasiekimai yra pakankamai neblogi. Šiau dabartiniu laikotarpiu man atrodo, kad e, kad e, daug dėmesio, daugiau dėmesio būtų galima skirti anglės dvideginio e, absorbavimui, pavyzdžiui, dervožemėje, kuriame e, vyksta įvairios cheminės reakcijos. Pavyzdžiui, jeigu humuso dalį padidinsime 3 procentais dirbožėmėje, tai jis galės absorbuoti žymiai daugiau anglės dioksidą. Taigi šios rytyje taip pat yra labai svarbu imtis veiksmų. Norėčiau daugiau dėmesio skirti komitologijos procedūrai e, susijusiai su tam tikrų kriterijų nustatymus, to vadinamu benchmarkingu. Mes turime nemažai neblogų technologijų, kurios paremtas tačiau tik tai pirminiais energijos ištekliais, pavyzdžiui, gamtinėmis dujomis. Tai yra nerimo kelianti aplinkybė, nes daug kas teigia, kad e, dėl šios priežasties nemaža dalis gamybos iš Europos galėtų būti perkelta į kitus regionus. Paskutinę pastabą norėčiau pasakyti e, kolegui Turmes. Nematėme jokių milijardų, kurie buvo investuojami Lenkijoje arba skirti Lenkijai, tačiau Lenkija dedžia, deda didžiulės pastangas, kad įgyvendintų Kyoto protokolo uh, nuostatas ir mes e, šito negalime paneigti. Taip pat e, žinome, kiek buvo prarasta Lenkijos darbo vietų siekiant įgyveninti Kyoto reikalavimus, kiek jų buvo eksportuota Europos Sąjunga, taigi į tai privalote atkreipti dėmesį. Dabartiniai vykstantis procesai susijęs su radioaktyvių atliekų traukiniu, kuris iš Prancūzijos e, keliauja į e, Vokietiją. E, Lenkijoje buvo surinktas referendumas dėl brandulinio jėgainių statybos ir šiuo metu mes tokių problemų neturime. Tačiau turime pripažinti, kad egzistuoja valstybės, kurių ekonomika yra parengta akmens anglės gavyba ir mes siekime, kad šioje sitiesančios darbo vietos būtų išlaikytos. Pinkas atsiprašo, kad neteisingai perskaitė kalbėtojo paskutinio pavardę. Ponas Langenas užduos kitą klausimą. Äh, Dėkuoju, ponė komisarė už tai, kad pasidalinote apžvalgo, taip pat, kad atvykote į mūsų komitetą. Na ir turint galvoje politinės tendencijas, žaviuosi jūsų dideliu optimizmu, gal ir geras dalykas, bet nuo Kopenhagos konferencijos, o taip pat turint galvoje dėrybas tarpnių laikotarpį, tenko konstatuoti, kad pažangos nebuvo padaryta. Na, uh, Kopenha nuo Kopenhagos ekonominės ir kitokios sąlygos, tiesą sakant, tik suprastėjo. Uh, JAV be kito kur. Na ir JAV yra išleista. E, kunklių teisės aktų ir atrodo dabar jis apskritai bus blokuojamas. Taigi, turint galvoje visą, visą tai, reikia būti nusiteikus skeptiškai. O taip pat tarp JAV e, ir Kinijos vyksta vadinamasis valiutų karas. Ir manau, kad tai turės e, tikrai galėtų turėti žalingų pasiekmių pasauliniai priekybai, ekonomikai. Ir jeigu mūsų prioritetas yra darbo vietų kūrimas, tai turint galvoje aplinkosauginius tikslus iki 20 metų, tai nėra pagrindo optimizmui. Esu skeptiškai nusiteikęs dėl kitų privalomo pobūdžio tikslų ir norėčiau paklausti, ehm, kas po Kopenhagos konferencijoje pagerėjo, kas pablogėjo, galvant apie pasaulinį sprendimą. Na, nu, dabar norėčiau dar paklausti ir dėl konkrečiai dėl priekybos emisijoms leidimų. Na, ir čia reikėtų pagalvoti apie paskirstimą, e, atitinkamas procedūras, pajėgumų kūrimą, taip pat rezervai naujoms e, jėgainėms ir dėl visko reikia sustarti. Jūs minėjote apie kriterijų nustatymą ir šį klausimą reikėtų spręsti bendrai tam, kad neiškiltų pavojus projektui 2020. Ir taigi norėčiau paklausti, ką esate numačiusi dėl priekybos emisijų leidimų sistemos. Dėkuoju. Kągi, baigiame klausimų raundą ir dabar žodis poniai komisarai, prašau, paprašysiu atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, sureaguosiu ponios Britė Thompson klausimą, kuri e, iš karto uždavė svarbiausius klausimus. Ar mes galime konkuruoti su Kinija? Ir aš atsakysiu, taip, mes dar esame konkurencingi Kinijos atžvilgiu, tačiau manau, kad e, Kinija žengia į priekį greičiau negu suvokia ir supranta dauguma europiečių. Bent jau toks mano įspūdis. Mes matysime Kinijos penkmečio planus, matysime uh, atitinkamus tikslus, taip pat uh, energijos atsinaujančių šaltinių tikslus. Ir pasak to, ką Kinija sakė, e, komisija, Kinė pirmas iki nusistatys emisijų mažinimo tikslus ir greičiausiai bus ir energetikos mokesčiai vesti. Taigi nėra laiko ilgam atsakymui, tačiau uh, tie, kurie klausia, ar mes Europos Sąjungame pakankamai ambicingi, baiminasi, kad dėl ambicijų prarasime darbo vietas, apie tai kalbėjo ir ponas Langinas, tai jeigu mes tai darysime ir neprotingai, tai taip, tos baimės pasitvirtins. Tačiau jeigu mes elgsimės protingai, jeigu vienu metu spręsime klimato kaitos energijos veiksmingo panaudojimo bei naujovių iššūkių klausimus, tai svarbiausi dalykai, tai pasieksime savo tikslų taip pat turime suvokti, kad jeigu nebusime pakankamai ambicingi, taip pat prarasime darbo vietas. Nes jeigu nusistatai ambicingus tikslus, tai kartu duodi postumi naujovių kūrimui. Ir Europos Sąjunga artimiausiais metais bus didžiausias iššūkis, bus sukurti daugiau naujovių tam, kad tarptautiniu lygiu išliktume e, konkurencingi. Dar šiek tiek apie tai, kaip sparčiai Kinija žengė prieki. Prieš dešimt metų e, Kinijoje nebuvo nei vienos e, vėjo jėgainės, o dabar tarptautinėme dešimtukė yra trys Kinijos e, įmonės ir e, tikriausiai 50 procentų visų, visos pasaulinių lygių pagaminamos vėjo energijos ir bus Kinijoje. Tai prieš 10 metų nulis, o dabar 50 procentų. Štai tai iliustruoja, kokiu greičiu į priekį žengia Kinija. Kinija investavo daug per savo naudo, e, ekonomikos atgaivinimo planus ir programas ir dabar Kinija ketina investuoti labai daug į veiksmingo energijos panaudojimo technologijas. Dėl panaudojimo E, e, spalio 14 dieną aplinkosauginė taryboje aplinkosaugos ministrai sutarė dėl to, kad tarptautinėse darybose Europos Sąjunga kovos už tai, kad būtų atsisakyta dėl EEU EE panaudojimo perviršio. Na, Europos Sąjungoje uh, yra 11 milijardų per daug pagrindame EU. Didžioji dalis yra Rusija. Ir tiesą sakant, jeigu šios problemas nespręsime, tai tiesą sakant, tai susilpnins visų ES iniciatyvų iki 20 metų poveikį. Tai yra didelė problema ir tarptautiniu lygiu kovojame dėl to, kad tai būtų atsisakyti, tai darysime ir konkūnę. Na ir jeigu mums pavyks to pasiekti, tai tuomet e, kalbėsime diskusijų metu apie, kaip, apie tai, kaip įspręsti šią problemą viduje. Ponas Turmesis jau kalbėjo apie tai, kad tikriausiai apie tai kad paskaičiavome, kai sudarėme klimato apsaugos paketą, apie tai nebuvo pagalvota. Tai yra dar, vienas dalykas yra tarptautinės darybos ir čia to perviršio turime bandyti atsikratyti. Ir jeigu to pavyks pasiekti, tai atitinkamai klausimas spręsime ir viduje. Taip pat buvo paklausta dėl konkurencingumo, dėl 30 procentų tikslo. Tikrai, jeigu mes tai įgyvendinsime protingai, tai tai galėtų taip pat būti postumis naujovėms. Tačiau viskas priklausys nuo metodo, kaip tai darysime. Nemanau, kad mes čia atsiliekame. Mūsų gegužės mėnesio komunikate aiškiai pasakyta, kad ES laikosi savo tarptinių lygių duotų pažadų, tai kalbame vienoje komunikato dalyje, o kitoje dalyje kalbame apie tai, kad Europos Sąjunga turi pramoninį ir ekonominį interesą būti ambicinga. Kai kurios valstybės narės tai sureagavo, kai kurios dar masto dėl savo pozicijos ir aš manau, kad čia diskusijoje taip pat darome pažangą. Ir prie šio klausimą sugrįšime pavasarį. Ponas Žado paklausė, kaip perduoti tą žinę, signalą. Na, vienas iš mūsų didžiausių sąjungų šioje srityje yra pramonė. Vis daugiau pramonės šakų turint galvoje tai, kas vyksta ne vien tik Kinijoje, bet ir Brazilijoje, ir Korejoje, ir kitur, kad e, mes neturėtume pasitenkinti tuo, ką turime. E, vienas pavyzdys. E, didžiojo 20-uko susitikime šį ketvirtadienį visa diena bus skirta, skirta E, val, valiosios ekonomikos augimui ir bus kviečiamios didžiosios įmonės iš įvairių pramonės šakų. Prieš keletą metų tai būtų buvo visiškai neįsivaizduotina. Dabar dėl finansavimo ir skaidrumo. Tai taip bus pilnas skaidrumas Kankūne Europos Sąjunga. Aiškiai pasakys, kas ką daro. Įrodysime, kad teikiame lėšas. Na, o Ar bus numatytas papildomas lėšas, kau kad ne. Mačiau tuos duomenys iš valstybių narių, kurios suteikia tuos ir nieko papildomai nebus skirma. Ši, taip, šis klausimas egzistuoja, tačiau mano patirtis rodo, kad besivystančiams šalims labiau patinka, kad būtų aiškiai paskirs, pasakyta, kiek bus skirta, negu kad kalbėsime apie 100 procentų finansavimą. Na, tai rodo, kad situacija yra sudėtinga. Ponas Odį uždavė klausimą dėl jungtinių tautų kontekste vykstančio proceso. Na, taip. Ar jūs klausite, ar man įspūdis, kad yra toks, kad šis procesas dėtingas? Taip. Ar jūs klausite, ar galima šį klausimą išspręsti dvišalių pagrindų, e, susitarimų pagrindų? Tai yra vienas dalykas, tai daroma su Kinė, su Indija, su kitomis šalimis. Jūs klausite, ar to galima pasiekti regionių pagrindų, pavyzdžiui, per Merkosūrą su e, Latino Amerika. E, Na ir, pažiūrėjau, sudarant e, priekybinius sutarimus su Merkosuru, reikėtų įtraukti aplinkosauginės e, nuostatas, tai taip, mes būtent tai ir darome. Tačiau tuo pat metu, kai tai darome, vis dėlto toliau teigiame, kad tai atitiktų ES įmonių interesą, jeigu būtų pasiektas sutarimas jungtinių tautų lygmenių. Na taip, jungtinių tautų sistema yra įdinga Bet vis dėlto uh, tokiu lygiu galime sukurti vienodas sąlygas visiems ir todėl reikia tarptinio sustarimo. Na, uh, buvo užduotas taip pat klausimas dėl uh, lėšų skirimo besvystančiam šalims 2,5 milijardų šiais metais, taip jos bus skirtas. O dėl CDM Tai labai teisingai buvo pasakyta, kad sistemoje yra iškraipimo ir būtent dėl šios e, priežasties e, komisija išanalizavo e, HMS 28, e, apie tai kalbėjo ponia Kabalį ir dabar galvojame, ką dėl to galima padaryti. Taip, iš tikrųjų yra problemų. Ir viena problema iš tikrųjų tai, kad kai skiriame lėšas e, Kinijai ir Indijai, ypač HMS 23 kontekste, tai mes tarsi jas pastumėme e, toliau gali gaminti e, dujas HMS22, kurios sukelia HMS, su, su, e, paskatina dujų HMC23 gamybą ir būtent todėl mes ketiname nutraukti to, tokią pagalbą ir paprašome savo tarnybės informuoti apie tai, kaip tai padaryti. O dėl CDM sistemos, taip, 2000 metais buvo 5000 CDM projektų ir 20 procentų jų buvo vykdoma penkiose besivystančiose šalyse. Ir tik tais 52 projektai iš 5000 vyko Afrikoje, 17 iš jų Pietų Afrikoje ir tai reiškia 35 projektai visame Afrikos žemynė. Tai iš tikrųjų mes turime reformuoti sistemą Ir mes bandome tai padaryti taip, kad būtų daugiau sektorinio bendradarbiavimo su augančios ekonomikos šalimis ir tą sistemą taip, taip pat reikia modernizuoti tam, kad paprasti CDM mechanizmai būtų patrauklesni ir pritrauktų daugiau finansavimo besivystančiose šalyse. Na, jūs kalbėjote apie 30 procentų ir tarybą, taip manau, kad ten padėtis keičiasi, Prancūzija, Vokietija, e, Suomija prie, prieki galbūt sakė ne 25, e, Danijos ministras sakė gal 30 procentų, na, manau, kad daroma pažanga. Ir, pažiūrėk, kai kurios naujos valstybės narės suvokė, kad jos turi didelį energijos e, veiksmingo panaudojimo potencialą. potencialą Ir jeigu tai bus daroma teisingai, tai, tai tas potencialas bus išnaudotas teisingai, tai vietos lygi bus sutvirta daug naujų darbo vietų, kurių būtent ir reikia. Nes tai yra viena iš galimybių, kaip pasiekti, kad e, šis dalykas taptų patrauklesniu. Pone Kastelė. Kalbėti apie realistiškus tikslus Kankūne. Nesupraskime mes neteisingai. Aš nesakiau, kad mes neturėtume kalbėti apie 2020-uosius. Mes dabar jau kalbame ir apie 2050 metų tikslus. Jeigu mes kalbame apie šis dvi datas, tai reikia kažkur tarpinių žingsnių, tai būtų logiška, nes jeigu turime tikslų 20 metams ir 50 metams, tai būtų logiška numatyti tarpinius žingsnius mažinimui e, tame tarpinėme etape, pavyzdžiui, 2030 metais. Bet tai nereiškia, kad mes e, nebekreipsime dėmesio tam, kas bus daroma 2000, iki 2020 metų, ypač jeigu paimsime transporto politiką, Tai labai svarbu žinoti, kokius tikslus turėsime 2030 metams, jeigu investuosite. Lygiai tas pat pasakytina ir e, apie investicijas į energetiką. Ir mano verslui labai svarbu bus žinoti, kad viskas nesibaig 20 metais, o tęsis toliau. Ir pavyzdžiui, JAV e, po Kopenhagos nusistatė savo pačiai tikslus 2025-30 metams. Taigi, Ir e, jų tikslai po 20 metų yra labai ambicingi. Ponas Grec iš Lenkijos pasisakė ir šimtų procentų sutinku, kad ES negali to padaryti viena, būtent todėl dedame tiek pastangų tam, kad būtų tarp, pasiektas tarptautinis susitarimas. Ir paminėsiu tik vieną dalyką. Kai kada, gal jūs savo komitete galbūt savęs klausite, ką tai duoda, jei, kad ES prisima lyderio poziciją. Prieš dviejus, trejus metus pasauliniu lygiu mes buvome vieni laukia, kariai laukia, nusistatydami savo klimato apsaugos tikslus. Na, prieš Kopenhagą. Rusija nusibrėžė naujus tikslus, tai padarė ir Japonija. Ir nemažai šalių pirmąjį nusistatė vidinius tikslus ne vien tik mažos šalis, bet ir Brazilija, Indija ir netgi Kinija, didžiosios šalis, Koreja, Singapūras, Indonezija, Pietų Afrika, Meksika, dar paminėčiau. Taigi nemažai didžiojo dvidešimtuko šalių pirmas iki nusistatė savo vidinius tikslus. Ir tai yra galvant, žiūrint iš ES verslo konkurencingumo perspektyvos, tai yra svarbus žingsnis. Sutinku, kad e, CO2 mažinimo tikslai yra svarbus. Na ir vienas iš mūsų įsipareigojimų yra susijęs būtent su tuo, kaip e, surinkti ir saugoti CO2 dirboje. O dėl gamtinių dujų Tai mes kaip komisija e, nele, tai yra pagal direktyvą, kurią turime vadovautis, neįmanomas išvelgti į skirtingas kūro rušis. Ir dabar dėl pono Langino pastabų, aišku, sutinku, kad prioritetas turėtų būti naujų darbo vietų kūrimas. Taip pat sutinku dėl to, kad ES jau 30 metų formuluojama aplinkosauginę politiką ir nustatant standartus, formuluojant politiką, e, nusibrėžiant tikslų, mes pasiekėme, išsiver, gal, pasiekėme kad išsiveržėme priekį, esame lyderiai. Ir dabar mūsų automobiliai švaresni net daug, daug kur kitur. Tai, tai rodo, kad e, aplinkosauginiai tikslai ir užimtumas būtinai susikerta. Aš manau, kad elgintis protingai galima pasiekti abiejų tikslų. Na ir jūs paklausite, kokia pažanga padaryta po Kopenhagos, kas pagerėjo. Tai manau, kad nemažai šalių dabar suvokė, kad jeigu nebus padaryta pažanga kankūne, o nebus rezultatų, tai tuomet kyla grėsmė, kad e, galbūt jungtinių tautų procesas galbūt formaliai ir nebus numarintas, bet dinks susidomėjimas juo. Na, ir besivystančios šalis kartu su ES būtent dėl šios priežasties dės daug pastangų, kad būtų pasiekti ambicingi tikslai. Nes taip, sutinku, kad jungtinių tautų procesas yra įdingas, sudėtingas, bet būtų dar sudėtingiau be jo. Uh, Ir matėme, kad didysis, kad jeigu viskas suves tik tais dvi didžiasios šalis, tai nežiūrint jų pastangų, tai tie JAF ir Kinijos susitikimai rezultatų nedavė. Taigi dabar atrodo, daug šalių suvokė, kad tai atitinka visų interesus siekti pažangos tarptautinėse dėrybose. Mes dėsime visas pastangas, nežinome, ar pavyks pasiekti, ką esame nusibrėžę. Uh, bet nuo Kopenhagos galima teikti, kad dabar verslo atstovai suvokia, kad jeigu nebus pasiektas tarptinis susidarimas, tai kyla pavojus, kad bus tuzinai skirtingų sistemai ir tai tikrai nepatiks mūsų verslui. Priešingai, jie nori, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos visiems. Děkuji, paní komisařko, ještě jednou. Šeis. Ačiū dar kartą, poniai komisarai. Esame labai dėkingi, kad atvykote padiskutuoti su mūsų komiteto nariais. Paskeitimas nuomonėmis visiems buvo labai įdomus ir pakankamai atviras. Ir noriu pasakyti, kad tikrai ne visą laiką mes sulaukėme iš komisarų tokių aiškių atsakymų, kuomet atvyksta su mumis susitikti. Taigi kolegų vardu norėčiau Jums e, palinkėti tos neišsenkančios energijos deryboms, e, tiksliai derybose, kurios jūsų laukia.